Tu veux... Bonjour, mesdames et messieurs, nous allons... Labai diena, ponios ir ponai. Šiek tiek jau vėluojame. Sveiki atvykę į šį posėdį. Ir šiandien mūsų posėdžio pradžioje aš pavaduosiu mūsų pirmininkę ponę Žalį, kuri atstovauja mūsų komitetui Junktinių tautų vystimosi programos 20-ojo socialinės raidos pranešimo pristatymo ceremonijoje. Ši ceremonija vyksta dabar Bruselėje ir ponia Žoliai prie mūsų prisijungs šiek tiek vėliau. Vertimo generalinis direktoratas taip pat mums pranešė, kad šiandien ir rytoj nebus teikiamas vertimas į švedų kalbą ir iš šve, švedų kalbos. Toliau aš siūlau patvirtinti darbo tvarkės projektą. Ar turite kokį nors prieštaravimų? Ne? Gerai, tuomet mūsų darbo tvarkės projektas yra patvirtintas. Jūs taip pat gavot 2010 m. spalio 18 dienos posėdžio protokolą ir jis nu, norėtumėte išsakyti kokios nors pastabas dėl šio protokolo, prašau jas pateikti mūsų sekretoriatui iki posėdžio pabaigos. Jeigu jokių pastabų negausime, tuomet šis protokolas bus patvirtintas. Toliau pirmininkės pranešimai. Turiu vieną minutę šiems pranešimus, tačiau aš neturiu jokių pranešimų. Taigi mes galime verti prie kito darbo tvarkės punkto. Mes e, komisijai neturime jokių klausimų šiandien. Niekas nieko nenori pasakyti. Gerai, tuomet e, pereiname toliau prie komisijos pareiškimų. Ar jūs norėtumėt ką nors mums pranešti? Panašu, kad ne. Panašu, kad mūsų posėdis vyks labai sparčiai šiandien, kaip ir tinka pirmadienį. Gerai, toliau periname prie naujoviško finansavimo europinių ir pasa pasaulinių lygmenių. Ekonominių reikalų komitetas e, rengė pranešimą dėl uh, naujoviško finansavimo europinių ir pasaulinių lygmenių, o mūsų komitetas pagal 50 mūsų darbo reglamento taisyklė galėtų pateikti nuomonę. Mūsų uh, Komisijos dokumente kalbama apie tris tritis - apie finansų sektorių, apie klimato kaitą ir apie vystimasi. Ir mes žinome, kad klimato e, kaita daro didžiulį poveikį e, besivystančioms šalims. Ir e, mūsų komitetas todėl turėtų pareikšti nuomonę. Ir aš dabar iš karto noriu suteikti žodį ponui Deva, kuris yra mūsų nuomonės rengėjas. Um, Dėkuoju, pana pirmininkė. Žvelgdami į tą pranešimą apie novatorišką finansavimą, Mes čia vystimus komitete įgauname galimybę nukrypti nuo seno mąstymo būdo, nuo seno kelio, kuriuo ėjome kovodami su skurdu ir pradėti mąstyti naujoviškai. Ir užduoti savo klausimą, ar yra kokių kitų novatoriško finansavimo būdų, kurie padėtų ir besisačiom šalims, ir Europos mokesčių mokėtojams. Kaip nuomonės autorius aš žvelgiau į šį pranešimą, kai e, mūsų ūkiai susiduria su labai dideliais sunkumais. Junktinėje karalystėje biudžetas nukirptas 25-30 procentų. Tas pats ir kitose ES valstybėse. Tad, kai kalbame apie novatorišką finansavimą, turime suvokti, kad negalime vėl griebtis to, ką darėme praeitįje, nors ir kalbame apie novatorišką finansavimą ir didinti mokesčių mokėtojų indėlį į oficialią vystimosi pagalbą, kad galima būtų 7 procentų pažadą įgyvendinti ir tas e, mokesčių padidinimas e, siekia apie 27 procentus. Kitaip sakant, nors biudžetas karpamas, mes vis tiek išlaikome savo įsipareigojimus besivystančiam pasauliui keldami mokesčius 70 e, procentų ir tokiu būdu įgyvendindami savo pažadą. Bet ar to pakaks e, siekiant besvystančiose šalise išnaikinti skurdą? Akivaizdu, kad ne. Taip, e, patiems skurdžiausiams šios lėšas leis šiek tiek geriau gyventi, bet tikrai to nepakaks juos pakelti iš skurdo. Taigi reikia galvoti novatoriškai ir ieškoti sprendimų, kurie būtų teisingi, sąžiningi tiek tiems, kurie gaus tuos pinigus, tiek ir mums, mokesčių mokėtojams, žvelgiant aišku, ES ir besvystančių šalių kontekste. Uh, Tai reiškia, kad reikia svarsti didžiulės lėšas naujų pinigų, kad galima būtų susidoroti su klimato kaitos iššūkiu. Kalba eina apie papildomą 100 milijardų eurų besivystančiam šalims, kad jos galėtų sušvelninti ir prisiderinti prie klimato kaitos ir norint įgyvendinti mūsų klimato kaitos politiką. Ir Kankune, man regės, iš mūsų irgi tikimasi šimto milijardų ir bijau, kad e, atsakymas bus ne, nebus tų šimto milijardų ar net mažiau milijardų, nes esame sunkioje padėtyje. Taigi iš vienos pusės mus varžo, iš vienos pusės e, lūkesčiai tų žmonių, kurie nori apsaugoti planetą, sušvelninti klimato kaitos poveikį, e, atsižvelgiant į tuos žmonės, kurie tikisi, kad e, tūkstantmečio tikslai bus įgyvendinti, kad mes padėsime besvysančiom šalims prisiderinti prie klimato kaitos, tai ką turime daryti, jeigu negalime surasti tų pinigų. Vadinasi, reikia ieškoti naujų minčių, naujų būdų, kaip padėti jiems susidoroti su tais iššūkiais. Ir vienas iš dalykų, kurį aptarinėjau savo pranešime, yra pamastymai apie tai, ką turėtume daryti, atsižvelgiant į tą realią padėtį dabar besivystančiose šalyse. ES besivystančiam šalims skiria maždaug 100 milijardų eurų per metus vystomajai pagalbai. 60 milijardų iš jungtinių tautų ir 40 iš kitų valstybių. Tačiau 800 milijardų išeina iš besivystančių šalių, tie pinigai nėra jų ūkio dalis, jų BVP, BNP dalis, bet vis tiek tie pinigai, ta, tos lėšas išeina iš uh, tų valstybių ir nusėda offshoriniuose finansų centruose. Ir tie pinigai nekuria jokio, jokio turto žmonėms besivystančiose šalise, nepadeda kovoti su skurdu tenai. Dievas te žino, kam jie yra skirti, bet jie atsiduria mokesčių oazėse ir naudojami kam tik tai nori, bet tik tai ne besivystančių šalių naudai. Tarkime, tik tai tarkime, kad galime surasti tam tikrų mechanizmų ir sustabdyti tuos pinigus. Įsivaizduokime, kad galime tuos 800 milijardų, kitaip sakant, 8 kartus daugiau negu kad mes skiriame besivystančioms šalims kaip vystomąją pagalbą. Sakykime, kad mes sugebėsime tuos pinigus išlaikyti besivystančiame pasaulyje, kad jie galėtų pasinaudoti jais, skolintis juos, kovojant su skurdu, kuriant įmonės. Tarkime, kad mes užkirsime kelią, kad tie pinigai nebūtų išvežami iš tų valstybių. Ir pamatysime, kiek daug tos sumos gali padėti žmonėms tose šalise. Jeigu galėsime panaudoti 800 milijardų eurų, 8 kartus daugiau negu kad mūsų vystumoji pagalba, ir juos panaudoti, kuriant naujas darbo vietas, naujas įmonės, e, kovojant su skurdu ir taip toliau. Taigi, klausimas tai yra kaip mes galime užkirsti kelią tiems pinigams nukeliauti į mokesčių oazes, kad tie pinigai būtų, gali, būtų panaudojami tų pačių žmonių, kaip, galime, kaip galėtume užtikrinti, kad išlaikysime tas finansinius srautus. Mes dažnai kalbame apie tai, kaip pervesti pinigus iš mūsų jiems, bet čia klausimas kitoks kaip išlaikyti tuos pinigus, kuriuos jie turi, kad jie neišplauktų į tas mokesčių oazes. Kaip galima užtikrinti, kad tie pinigai nebus išimti, išvežti. Jeigu galėtume tai padaryti, tai tada patenkintume klimato kaitos pokyčius E, įgyvendintume įsipareigojimus priimtus Kankūne, galėtume sudaryti naują partnerystę, kuri būtų skaidri, tinkamai valdoma ir galėtume paremti vieni kitus ir padėti žmonėms besivystančiose šalyse panaudoti tuos pinigus savo vystimuisi. Kalba eina apie naują partnerystę, apie naują mąstymo būdą, nes mes žinome, kad tie pinigai išeina iš tų šalių. Pone Džiolė yra pasaulinė ekspertė šiuo klausimu ir ji taip yra pasakysi. Taigi, jeigu užkirstume tiems pinigams <clears throat> kelią išeiti, mes padėsime Europos mokesčių mokėtojams, prisidėtume prie kovos su klimato kaita, e, prisidėdami prie e, besivystančių šalių Uh, ūkio likvidumo. Ir mes taip pat paskatintume tuos žmonės pačius finansuoti savo bankus, padėti savo verslui ir kurti kūrybiškus besvystimo projektus. Taigi kalba eina apie teisinius mechanizmus, kurie padėtų bankams, mokesčių oazėms pradėti bendradarbiauti su mumis, e, užkartant kelią neteisėtam lėšų pervedimui. Tai padėtų mums sukurti e, įstatymo, skaidrumo, geros valdysenos partnerystę ir įgalintų tas vyriausybės patiems pasinaudoti savo lėšomis savo pačių vystimuisi. Tai geriausia, ką mes galime jiems duoti, nes mes žinome, kad kai kurių šalių lyderiai besivystančiame pasaulyje tuos pinigus išveža iš šalies. Taigi, sukurdami geras struktūras, užtikrindami skaidrumą, gerą valdyseną, mes galėtume didinti tų šalių pajėgumus. Neseniai Katmandu viešųjų sąskaitų komitete, Nepalo parlamente mes kalbėjome apie tai, kaip jie galėtų geriau leisti savo pinigus ir kalba ėjo apie tai, kaip mes galėtume padėti jiems teisingiau tai daryti. Būtent tai turėtume daryti siekdami sukurti e, daugiau atsakomybės, atskaitomybės. Ir būtent tokiu keliu aš norėčiau žengti savo pranešime ir labai vertinu visą pagalbą, kurią jūs galėtumėte man suteikti, tai darant. Ačiū, panas Dėvė. Dabar perkime prie klausimų. Pradėsiu nuo pono Gerero, bet pradžiai norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte trumpai, kadangi tikrai neturime daug laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Dievą. Sveikinu parengus nuomonės projektą. Tačiau taip pat ir už tą pareiškimą, kurį ką tik perskaitė. Jis labai aiškiai išdėstė kai kurios klausimus, kurie yra tikrai labai sudėtingi ir be abejo jo nuomonė išdėstyta yra tvirtai pagrista. Manau, kad jūs teisingai sudėliojate visus akcentus, ypač galvojant apie oficialią vystimosi pagalbą ir naujasis finansavimo problemas. Be abejo, vien oficialioji vystimoji pagalba nepadės išspręsti skurdo problemas, tačiau jeigu Mes pasinaudosime naujomis finansavimo formomis, galbūt mums pavyks sumažinti skurdo lygį. Mes galime tai padaryti tik vadovaudamiesi nusaikę politiką, apie kurią ir kalbėjote, ponas Deva. Noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą, su kuriuo šimtų procentų sutinku. Būtent e, tai, kad reikia kovoti su nelegaliu nelegaliais kapitalo srautais, taip pat su neapmokestinamos veiklos finansų e, centrais. Manau, kad ES turi skatinti privalomai pareigojančią tarptautinę sutartį, nustatančią keitimąsi su mokesčiai susijusią informaciją. Taip pat reikia numatyti sankcijas, jeigu tokių įsipareigojimų nebūtų laikomasi ekonkomiteto ataskaitoje kalbama apie novatoriškas finansavimo formas. Ir kaip socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas norėčiau taip pat paprašyti atsižvelgti ir į kai kurias finansavimo formas, apie kurias jau kalbėjome šiame komitete ir dėl kurių jau sutarėme. Pavyzdžiui, E, mokestis dėl traptautinių finansinių sandorių. Mes neturime e, traptautinių susitarimų šioje srityje. Ir šiuo metu Europos komisija jau yra pasakiusi, kad toks mokestis galėtų įsigalioti ES lygmenių. Tokie mokesčiai teigiama neskatina ekonomikos, galiausiai galėtų tapti kliūtimi ekonomikos augimu, tačiau turime rasti kažkokį sprendimą. Mes turime sumažinti perlaidų, su perlaidomis susijusias sąnaudas, tomis perlaidomis, kurias e, išvykusieji perveda į savo šalis. Prašėte kalbėti trumpai, taigi trumpai ir kalbėsiu, tačiau norėčiau pasakyti ponui Devai, kad mes teiksime kai kurios keitimus. Jie bus E, paremti ne pačią nuomonę, nes mes tikrai su ją sutinkame, su daugeliu dalykų, kurie ten išdėstyti, tačiau mes norėtume tiesiog pateikti daugiau pasiūlymų susijusių su novatoriškais finansavimo būdais. Ir mm, ekon komiteto ataskaitoje bus įtraukti visi šie aspektai, mes kartu turėsime dirbti su ekon komitetu, kalbėdami ir gindami tas novatoriškas finansavimo formas. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponai Kašminui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už jūsų ataskaitą, už jūsų puikius pasiūlymus, kuriuos išdėstėte nuomonės projekte. Norėčiau tik pakomentuoti keletą klausimų. Be abejo, turime prisiminti, kad oficialioji vystimoji pagalba yra investicija į besistančias šalis. O kai šalis vystosi, jos, kai jos tvarios. Jos užsima ir priekybą su mumis, o tai mums taip pat naudinga. Taigi mes turime vertinti visame pagalbą kaip tam tikrą investiciją. Tačiau mes galime padėti besivystančiams šalims ir jų silpnoms ekonomikams dar vienu būdu, tai būtent sumažinti e, su perlaidomis iš ES susijusias sąnaudas. Nes, e, kaip mes ir žinome, perlaidos yra žymiai didesnės nei oficialioji vystimosi pagalba. porą pasiūlymų jums. Tikrai nenoriu prieštarauti tam, ką jūs pasakėte apie Junktinę karalystę ir jos 0,7 BNP įsipareigojimą. Ir be abejo, mes turime siekti, kad ir kitos šalis siektų to įsipareigojimo. Norėčiau pasveikyti prezidento Sarkozy ir kanclerės Merkel rugsėjo mėnesį New York'e išsakytą e, įsipareigojimą dėl sandorių mokesčio. E, Taigi turime jų įsipareigojimą, turime siekti ir kitų valstybių narių įsipareigojimo. Ačiū. Kava priminė dar vieną pasiūlymą. Būtent prekės ir cukrus. Kakava, kava tiek daug prekių gauname iš besistenčiųjų šalių. E, jos perkamos vieną kainą ir vėliau šiomis prekiamis prekiaujama pasaulio rinkoje. Manau, kad turime moralinį įsipareigojimą įvesti e, prekių sandorių mokestį. Reikia užtikrinti, kad tie pinigai negryžtų gamintojui. Tre pinigai negrįžta gamintojui ir turime klausytis, kodėl taip atsitinka. Ir dar vienas klausimas. Tai būtent e, gavybos pramonės mokesčiai, turiuomenį naftą, magnį, kitas žaliavas Šalyse, kuriuose šios žalvos išgaunamos, to žalvos yra apmokestinamos. Na ir be abejo, kaip jūs ir teisingai sakote, jeigu mes uždarysime tai vadinamas mokesčių oazes, mes žinome, kad tarptautinės e, kompanijos ES įsteigė E, tas oazes, e vengdami mokėsti mokesčius. Ir galiausiai svarbiausia užsienio tarptautinių finansinių srautų skaidrumą, kai bus jie skaidrus, bus ir užtikrinta atskaitomybė ir galiausiai mes galėsime ES lygmenių siekti politinio įsipareigojimo spręsti šios klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci, monsieur Cashman. Je passe ma... Dėkoju ponui Kašmanui. Ponas Gorns. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti poną Dėvą už jo labai protingą įžangą į šią diskusiją. Manau, kad Jis patiekė labai gerų pasiūlymų. Keletą pastabų apie tuos tikslus, kuriuos paminėjo savo įžangoje. Kai kalbama apie besivystančių šalių išteklių švaistimą, sutinku su juo. Bet aš nežinau, ar tas šimtas e, milijardų ar kokia kita suma, kurią jisai minėjo, kurie išplaukia iš tų šalių, iš tikrųjų yra tokia. Niekas nežino, kiek tų pinigų yra. Dalis, dalis tų pinigų galbūt yra mūsų pačių mokesčių mokėtojų pinigai. Galbūt mums reikėtų daugiau pagalvoti apie e, kovą su mokesčių vengimu savo pačių šalyse. Na ir dabar, ką turime galvoj, kai sakome novatoriškas finansavimas? Ar tai reiškia išteklių didinimą, ar daugiau šaltinių, iš kurių galima būtų finansuoti oficialiąją vystomąją pagalbą? ir ar tai padės mums pasiekti tą 70 procentų tikslą. Čia turime labai aiškiai pasakyti, apie ką kalbame. Turime labai aiškiai pasakyti apie pasiryžimą laikytis prisimtų įsipareigojimų, kuriuos mes atnaujinome pasitelkdami europietišką konsensusą ir modernizuodami tą europietišką sutarimą mes turime laikytis įsipareigojimų nekeisti to 70 procento skaičiaus. Ta reikia akcentuoti. Taryba, valstybės narės privalo mums pasakyti, ką jos nori daryti. Jei atsiras bent viena valstybė narė, kuri nesilaikys pažadų, tai tada sugrius ir visos ES įsipareigojimai, apie kuriuos mes tiek daug šnekame. Taigi reikia dialogo su taryba. Ta turime labai aiškiai visiems laikams pasakyti, išsiaiškinti. Tikriausiai galėsime apie tai pakalbėti neužilgo ir su ponė Ashton. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra štai koks. Turime pradėti galvoti apie strategiją, kad galėtume suderinti tai, ko nori ponas Dieva ir tuos įsipareigojimus, kuriuos prisijėmėme ES lygmenių. Mums reikia savos rušies Davoso forumo tai problemai spręsti, kad visas suinteresuotas šalis turėtų galimybę pareikšti, ką jos galvoja. Vyriausybės, to šalys, e, kurias jūs minėjote, to šalis, kurių išteklius mes grobėme, galėtume pradėti mokėti teisingą kainą už jų išteklius. Privalome sustiprinti kontrolę, nes visada yra tam tikrų spragų Matome, kad yra būdų, kaip sistemą apeiti ir tą problemą reikia spręsti. Ir šiame kontekste, pabaigdamas, norėčiau pasakyti, kad toks Davaso tipo formas turėtų užtikrinti galimybę visiems pasisakyti - donorams, paramos gavėjams, Europos šalims, kurios dirba besivystančiame pasaulyje. Girdėjome čia keletą idėjų jau. Tačiau ir mūsų įmonėms tenka tam tikra atsakomybė. E, jos laikosi taisyklių veikdamos mūsų šalise, turi tai daryti visame pasaulyje. Taigi linkiu ponui Dėvai sėkmės. Kiekvieną kartą, kai jis reiškia, ką nors labai protingo, esame pasiryžę jį paremti. Pane Kres. Dėkui, pane pirmininkė, dėkui, ponai Dievai, už įdomų pranešimą, su kai kuriais dalykais aš e, sutinku. E, ypatingai, kai jūs sakote, kad vargu ar vystumoji pagalbas padės susidoroti su skurdu, e, jeigu G20 neužtikrins. E, kad bus tinkamai kovojama su korupcija. Taip pat sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte apie klimato kaitos ir vystomosios politikos sąsajas. Tačiau aš norėčiau akcentuoti, kad, kaip kad sakė panas Kašmanas, mums e, tą pačią logiką e, jūsų pranešime taikyti, kaip ir kai kalbame apie kovą su mokesčių oazėmis. Na ir dar vienas dalykas - finansinių sandorių mokestis turėtų taip pat užkirsti kelią ir mokesčių vengimui. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tokio bendro sandorių mokesčio įvedimas turėtų kompensuoti tai, kas būtų prarandama surenkant PVM ir taip pat norėčiau pasakyti, kad turbūt, kai kalbame apie finansinį sandorių mokestį, neturėtume iš karto, e, iš karto kalbėti apie globalų mokestį, bet pradėti nuo ES lygmens. Dabar ponas Svensson. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šiek tiek esu nusivylęs, kad šiandien iš švedų kalbos į kitas kalbas nėra verčiama. Dėkuoju ponui Devai už jo pranešimą 800 milijardų besivystančiam šalims, tai yra 8 kartai daugiau negu kad mes dabar duodame ir kaip galime išlaikyti tuos pinigus besivystančiose šalyse. Atsa, už atsakymą į šį klausimą tikriausiai galima būtų suteikti Nobelio premiją. Kol yra tokių lyderių kaip Mugabe ir visi mes galime paminėti kitų vadovų, kitų diktatorių pavardžių, tačiau vien ši pavardė suteikia pakankamai daug maisto pamastymui. Mes žinome, kiek daug Britanijai kainavo siekiai jį sustabdyti. Demokratijos kūrimas, e, pagarba žmogaus teisėms, e, rinkos ekonomika yra pagrindiniai kertiniai akmenys. Jeigu mes šių vertybių nepabrėšime, jeigu jos nebus prioritetas, tai kalbant apie bendradarbiavimą ir žmogaus teisės, mes nedaug tie pasieksime ir visos diskusijos e, turi būti ne vien tik tai apie milijardus. E, kai kalbame apie santykius su beisničiomis šalimis, turime kalbėti ir apie vertybės. Dėkui, ponai Svensson. Dabar žodis komisijai. Opinion, s'il vous plaît. Alexia Jones. Ačiū, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu skirti pastangas inovatyviems finansiniams mechanizmams, kiek jie susijęs su klimato kaita ir tūkstantmečio vystimosi tinklais. Norėčiau priminti ir tarybos birželio mėnesio išvadas, kuriuose buvo pabrėžta kad ES turi apsvarstyti novatoriškus finansinius mechanizmus ir tai, kad jie gali padėti e, skatinti didinti pajamas. Komisija šiuo metu svarsto įvairias galimybės susijusias su finansų sektoriaus e, mokesčiais. Norėčiau priminti ir komunikatą dėl mokesčių finansų sektoriui ten vystimasis nurodytas kaip vienas iš pagrindinių spręstinų klausimų susijusių su tokiais naujais finansiniais mechanizmais. Ir komisija šiuo metu atlieka vertinimą, kaip tokie mechanizmai turėtų būti įgyvendinti. Ačiū. Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį ponui Deva. Na, gaila, kad komisija pasirodo beveik ir negirdėjo to, ką mes ką tik čia diskutavome. Norėčiau, kad atsižvelgtumėte į tai, apie ką mes ką tik kalbėjome. Kalbėjome apie skaidrumą, apie tai, kaip pinigus išsaugoti tose šalyse. Ir norėčiau, kad komisija pateiktų konkrečius pasiūlymus, kaip išsaugoti tuos pinigus, kurie e, išeina iš tų šalių, kad jie liktų tose šalise. Kaip ir sakė ponas e, Spenceris, kur ateina tie pinigai? Jie ateina į mūsų šalis, į mūsų bankus, į Londoną, į Liechtensteiną, į mokesčių oazes. Tai yra mūsų finansinios srities dalis, ne kitos planetos finansų sritis, tie pinigai grįžta į mūsų bankus. Taigi mes, jeigu negalime reglamentuoti savo bankų, kai e, atitiko terorizmo krizė, na, kilo finansavimo klausimas. Terorizmo finansavimo klausimas. Ir kai buvo prabilta apie terorizmą, buvo prabilta apie atskaitingumą. Tačiau jeigu 15 milijardų eurų vienas Afrikos valstybės prezidentas perveda į kažkokią mokesčių oazę ar kitą valstybę, niekas neužduoda jokių klausimų. Tai kažkokia tikrai nesąmonė, niekas jo neklausė, iš kur tie pinigai ar kur jie nuėjo. O ar sunku tokį klausimą užduoti? Dabar mes net ir padėjo 5000 eurų į savo sąskaitą bankė, turime atsiskaityti už šią sumą. Nes galbūt tai gali būti ir teror, susijęs su terorizmo finansavimu. Taigi norime užduoti komisijai tą klausimą apie pinigus. Ir vienas kalbėtojų čia kalbėjo apie prekių apmokestinimą. Aš esu iš Šrilankos, mano šeima dirba arbatos versle Ir na, tas arbatos pakelis vienas kainuoja 2 eurus. Ar žinote, kiek iš tų 2 eurų grįžta arbatos gamintojai? Pusė cento. Pusė cento. O kur likusi dalis? Ji tikrai negrįžta į Šri Lanką. Tie pinigai kažkur Londone, dar kažkur. Bet pabandykim sužinoti, pusė cento. Taigi, jeigu mes imsimės kažkokių veiksmų, mes galime pasiekti, kad padėtis pasisiektų ir pasikeistų. Ir norime, kad komisija pradėtų galvoti novatoriškai, ne vien parlamentas. Ačiū. Puiku dėkoju, poniai Deva, ir norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 28 dienos 12 valandos. O toliau galime pereiti prie kito darbo atverkės klausimo, tai yra prie Europos humanitarnės pagalbos konsensuso gyvendinimo ir prie veiksmų plano gyvendinimo vertinimo įpusėjusio gyvenimo laikotarpui. Aš esu pranešėja ir aš norėčiau Jums priminti, kad Prieš kelias savaitės jau svarstėme pirmąjį darbo dokumentą ir kaip mūsų komiteto pirmininkė, aš norėčiau Jums pristatyti šį dokumentą, nenorėčiau kartotis. Iš esmės, rengiant mano pranešimą buvo reng, dalyva, bendrata su visais mūsų partneriais, jungtinėmis tautomis ir su uh, kitomis organizacijomis. Taip pat mes bendarbiavome ir su ponios Georgijevos tarnybomis. Bendras humanitarnės pagalbos kontekstas pastaruoju metu pablogėjo ir mes matome, o krizių nuotos daugėja. Ir todėl uh, Mes manome, kad Europos humanitarinės pagalbos konsensusas yra labai aktualu, aktuali ir labai svarbi priemonė, ypač dabartinėme kontekste. 2009 e, metais taryboje buvo įsteigta darbo grupė, kuri rūpinosi maisto klausimais ir tai yra labai svarbus forumas, kuriame valstybės narės gali kartu stebėti, kaip yra gyvenimas Europos konsensusas. Be to, labai dažnai įvairios organizacijos, pavyzdžiui, COPS, taip pat pasinaudoja šiuo forumu tam, kad už... pateiktų savo nuomonę. Labai svarbu yra pabrėžti, kad kiekviena priemonė turi būti labai konkrečiai apibriešta, o mes turime siekti, kad viskas būtų rengiama nuosekliai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pasikeitė institucinis kontekstas ir mes norime, kad ECO dirbtų nepriklausomai ir kad humanitarnė pagalba netaptų politin, politikos įkaitę. Ypač tai yra svarbu tais atvejais, kai komisija reaguoja pagrindinės baisiausias krizės. Užsienio reikalų komitetas parengė nuomonę dėl Europos konsensuso ir kai kurios šios nuomonės pastraipos prieštarauja mūsų komiteto nuomoniai. Ir jei iš tikrųjų tai, kas pasakyta šiuose pastraipėse, bus įgyvendinta, tuomet visumojo pagalba ir humanitarnė pagalba iš tikrųjų taps e, politikos priemonė, politikavimo priemonė. Taigi konsensusas yra labai svarbus forumas, kuri, apie kurį beje yra per menkai dar žinoma. Ir todėl mes turime teikti daugiau informacijos tiek mūsų valstybėms narėms, tiek uh, atskiroms organizacijoms apie šį konsensusą. Tam, kad jo galėtų pasinaudoti tiek valstybės, tiek nevyriausybinės organizacijos. Veiksmų planas yra puikia galimybė mums aptarti, kaip galima būtų sustiprinti Europos humanitarnį konsensusą. Humanitarnius uždavinius galėsime sėkmingai spręsti tik tuomet, jei tinkamai taikysime turimas priemonės. Jei pažvelgsite mano pranešimą, pamatysite, kad aš kalbu apie humanitarnę pagalbą plačiau, ne vien apie krizių valdymą. Ir kritikuoju taip, tai, kaip yra teikiama humanitarnė pagalba dabar. ES turėtų prisimti daugiau atsakomybės šioje srityje, kadangi būtent ES yra vienas svarbiausių donorių šioje srityje. Ir valstybės narės, ir komisija gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, įgyvendinant uh, humanitarinės teisės skatinimo ir propagavimo gairias, bei užtikrinant, kad ši veikla yra tinkamai finansuojama. bei skleidžiant, daugiau, skleidžiant informaciją apie, apie šį konsensusą. Visi mūsų veiksmai turi būti pagristi realiais realių žmonių poreikiais. Mes turime taip pat derinti ir įvairių suinteresuotų subjektų vartojama humanitarnės pagalbos metodika. Tam reikia parengti metodologinės gairės skirtas um, aprūpinimo maistu, kovai su smurtu bei lyčių lygybei. lyčių e, klausimai bei reprodukcinė sveikata yra dalykai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant humanitarinę pagalbą. Be abejo, būtina taip pat gerbti ir visų, kam yra teikiama pagalba, įvairovę. Ir dar vienas svarbus dalykas yra vietos subjektų gebėjimų stiprinimas. Be to turime e, stiprinti komentarnį forum, forumą jungtinėse tautose bei panagrinėti klasterinį požiūrį į humanitarnę pagalbą. Tai būtų svarbu mums plėtojant tokį požiūrį, kuris apimtų kelis sektorius. Be to, mano pranešime yra aiškiai pasakyta, kad jungtinių tautų tarnybos kurios rūpinasi humanitarnė pagalba, yra labai svarbios ir mes turėtume jas paremti. Be abejo, visiems yra aišku, kad karinius išteklius galima naudoti tik tai labai ribotai ir tik tai tais atvejais, kai tai yra visiškai būtina. Samoningumo skatimas, informacijos sklaida už ES ribų yra e, taip pat labai svarbus veiksmai. Būtina siekti, kad ir būtų laikomas jungtinių tautų nurodymų ir kad visi humanitarės pagalbos šitie subjektai tinkamai bendradarbiautų. O mūsų veiksmai kitose politikos sritise turi atsižvelgti į tai, ką mes veikiame humanitarnės pagalbos rytyje. Ir aš norėčiau paraginti komisiją parengti ambicingus e, pasiūlymus dėl teisės aktų, pavyzdžiui, dėl greito reagavimo pajėgų, nes tai iš tikrųjų gali sustiprinti dabar galiojančias struktūras. O nacionaliniai ištekliai galėtų būti geriau naudojami, atsižvelgiant į mūsų ankstesnę patirtį. Be to mums reikia ir rizikos mažinimo strategijos, kurią galėtume gyveninti visame pasaulyje. Dar vienas svarbus dalykas yra visumosios politikos ir humanitarnės pagalbos teikimo sistemingumas, nuseklumas. Mikrofinansavimas taip pat yra labai svarbus. Nes dažnai būtent mikrofinansavimas e, labiausiai pasiteisina. Nepamirškime ir klimato kaitos, ir tai, kokie uždaviniai iškyla būtent dėl klimato kaitos. Ir dar vienas rytis, tai kad kritinė e, e, labai reikalinga, skubiai reikalinga pagalba labai dažnai turėtų būti derinamas su platesniais, platesnio masto humanitarnės pagalbos veiksmais. Todėl būtina išnagrinėti, kaip krizės yra susijusios su humanitarniais poreikiais. Ir be abejo visi subjektai, veikite šioje srityje, turėtų tinkamai bendradarbiauti. Aš pati ketinu pateikti kelis pakeitimus. Kai kurias mintis, kurios bus išdėstos šiuose pakeitimuose, aš jau paminėjau. Tačiau išsameu pakomentuosiu šios pakeitimus vėliau, po to, kai išklausysime ponę Ašton, kuri jau atvyko. Taigi, Taigi dabar pas mus atvyk, atvyks ponia Ašton, o po to mes galėsime tęsti mano pranešimo aptarimą. Donc, je, J'en profite aussi pour laisser la place euh, à Madame Joly qui vient de nous rejoindre. A, ponia Žoli kaip tik prie mūsų prisijungė ir aš jai užleisiu vietą. Bonjour tout le monde. Labadiena visiems. Man labai malonu pasveikinti pas mus atvykusią baronienę Katrin Ashton, vyriausiąją ES galiotinę ūsnio ir saugumo politikai bei komisijos vicepirmininkę. Pane Aštame, labai malonu, kad jūs pas mus atvykote ir kad ketinti su mumis pasikeisti nuomonėmis. Jums yra žinoma, kad mes nekartą prašėme, kad jūs pas mus atvyktumėt ir paaiškintumėt, kokį vaidmenį vaidins vystamasis bendradarbiavimas ES po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ir taip pat, kad papasakotumėt mums apie tai, kokį vaidmenį atliks jūsų vadovaujama išorės veiksmų tarnyba. Kai ši tarnyba pradėjo, pradės tinkamai dirbti, vystomai bendarbiavimo programavimo tarnybos bus perkeltos į jūsų tarnybą, kurią jūs vadovausite neatsižvelgiant į komisijos nario ponio Piebalks atsakomybės sritis. Mes norėtume, kad jūs paaiškintumėt mums taip pat, kodėl buvo nuspręsta sukurti naują vystimosi generalinį direktoratą, apjungiant anksčiau veikusias tarnybas. Ir nebejoju, kad mūsų komiteto nariai turės jums nemažai klausimų. Dėkoju pirmininkiai, atsiprašau iš karto, kad kalbėsiu angliškai. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, komiteto nariams, kad aš dėkoju Jums už Jūsų kantrybę. Jau praėjo beveik metai nuo, pirm, nuo to, kai e, man buvo pasiūlytas vyriausiosios įgaliotinės postas. Ir nuo to laiko daug kas pasikeitė, bet iš esmės aš manau, kad mes gerai dirbome su institucijomis, rengdami išorės veiksmų tarnybos pagrindus. Ir aš esu labai dėkinga tiems jūsų komiteto nariams, ir ypač jums, ponė pirmininkė, kurie su manim bendradarbiavo ir kurie man padėjo steigti išorės veiksmų tarnybą. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien mes turime galimybę aptarti, kaip dirbsime ateityje. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad uh, Vienas iš mano, mano svarbiausias įsipareigojimas yra užtikrinti, kad vystumasis e, bendarbiavimas, vystumasi politika liktų mūsų darbo tvarkės e, pačiame viršuje, nes nuo to priklauso mūsų ateitis. Leiskite kelias minutės e, pakalbėti apie tai, kaip mes judėsime į priekį ir kokius uždavinius turėsime spręsti. Ir po to diskusijos metu aš galėsiu atsakyti į konkrečius klausimus. Pakalbėsiu konkrečiai apie tai, kaip veiksmingai e, bendradarbiaus pono Piebalks, ponios Georgijevos ir mano tarnybos. Skurdo panaikinimas be abejo yra pagrindinis tikslas. Ne skurdo mažinimas, bet skurdo panaikinimas. Tai reiškia, kad vystimo, tūkstantmečio vystimosi tikslai yra mums labai svarbus. Ir Anders, Anders kaip jums yra žinoma, uh, dirbdamas komisijoje, dirba labai intensyviai ir labai gerai, siekdamas, e, kad būtų siekiama vystimosi, e, tūkstantmečio vystimosi tikslų. Ir komisijos pirmininkas, kaip jums taip pat yra žinoma, nėra, nekartai yra kalbėjęs apie tai, kad šie tikslai mums yra labai svarbus. Turime siekti užtikrinti, kad mūsų darbai būtų vykdomi pagal bendrą sistemą, kuri leistų mums pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Tai, kas yra svarbu, svarbu, man atrodo, dabar, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, yra tai, kad mes galime tikrai tinkamai bendradarbiauti. Ir galime bendradarbiauti geriau nei anksčiau. Ir būtent e, dėl tokios pasikeitusios padėties mes dabar galėsime tinkamai suvienyti savo, savo paėgas, savo išteklius ir tinkamai jais pasinaudoti. Galiu pateikti Jums tris pavyzdžius. Pavyzdžiui, mūsų vystimo darbai Somalija. Mes norime, kad Somalija veiktų vyriausybė, kuri būtų pajėgi kovoti su nūdienos iššūkiais, pavyzdžiui, su piratavimu jos pakrantės vandenyse. Pavyzdžiui, Haityje. Mes e, galėjome tinkamai pasinaudodami turimais komisijos ištekliais sureaguoti greičiau niekada nors anksčiau, bet aš tikiu, kad ateityje galėsime reaguoti ir dar greičiau. Ir gazos ruožas. Mūsų gebėjimai mobilizuoti išteklius ir leisti gazos piliečiams prekiauti. Yra labai svarbus, nes 85 procentų žmonių gazos ruožų priklauso nuo mūsų teikimas maisto pagalbos. Taigi aš manau, kad mes turime ne, nepamiršti, kad e, skurdo panaikinimas yra mūsų pagrindinis tikslas. Tai štai, ko aš sieksiu. Ir siekdama visų šių tikslų, Aš ir Anders turėsime įsteigti mūsų bendradarbiavimo struktūrą. Niekas nebejoja, kad eidama komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios galiotinės pareigas, aš sieksiu užtikrinti, kad komisija būtų atsakinga ne vien už tai, kas vyksta vienoje pasaulio vietoje, bet kad mes prisimtume atsakomybę už mūsų vystimus veiksmus visame pasaulyje. Ir ir drauge su ponu Pievalds. Mes stengiamės sukurti tam tikrą mechanizmą, stengiamės suderinti įvairias veiklos rytis, įvairius veikėjus, valstybės narės, komisiją ir taip toliau, kad galėtume veikti veiksmingiau negu kad dabar. Tačiau noriu pakartoti, kad jokiais būdais nenorėtume trukdyti tam darbui, kurį komisaras atlieka programuodamas vystamąją pagalbą. Tai labai svarbus darbas ir aš paremsiu jį kaip begalėdama. Draugė dirbdami mes stengsimės pasiekti, kad rezultatas būtų dar geresnis. Turint galvoj, kad aš esu taip pat ir komisijos vicepirmininkė ir atsižvelgiant į E, Lisabono sutarties įsigaliojimą, mes kaip tik ir žengsime bendro darbo keliu. Dar keletą dalykų savo įžangoje norėčiau paminėti. E, dirbdami savo darbą turime stengtis išmoningiau veikti pasaulyje, išmokti geriau bendradarbiauti su kitais, kurie taip pat dirba vystimosi pagalbos rytyje. Vienas iš pavyzdžių būtų JAV. Aš žinau, kad ponė Clinton taip pat galvoja, kad mes galėtume geriau bendradarbiauti. Aš taip pat per pastarosius kelius mėnesius kalbėjausi su Brazilija. Galvojame apie tai, kaip dar labiau savo bendradarbiavimą išplėsti ir čia, pavyzdžiui, galvoju apie Kiniją. Dabar keletas konkretesnių pavyzdžių. Visų pirma, Lisabono sutarties įgyvendinimas. Mes dabar esame pirmosios įgyvendinimo stadijos pabaigoje, bet reikia dar labai daug ką nuveikti, apibrėžiant, kaip mes veiksime ir čia vystomoji pagalba bus proceso dalimi. Antra, turime užtikrinti, kad veiksime kuo veiksmingiau vystamosios pagalbos srityje. Iš tikrųjų, jūs e, girdėjote, taip pat kaip ir aš, iš mūsų pagalbos gavėjų, kad jie norėtume, kad kartais mes veiktume sparčiau, veiksmingiau. Esame girdėję, kad yra ir kitų šalių, kurios gana greitai sugeba uh, E, suteikti pagalbą, bet galbūt nedaro tai, ko mes norėtume visamojoje pagalboje. Tai yra, kad tai prisidėtų prie geresnio e, valdymo ir taip toliau. Na ir dar vienas dalykas. E, į mūsų darbo tvarkę įrašyti klausimai, kurių prieš keltą mėnesių ten nebuvo. Sakysime, Jemenas sukėlė naujo rūpeščio Žinau, kad e, šiame komitete e, ši šalis buvo žinoma, bet e, didžioji visuomenės dalis galbūt to nežinojo. Jemenas šalis, kurioje dominuoja skurdas, trūksta vandens ir taip toliau. Kartais skurdo ir prastų gyvenimo sąlygų problemos pasiekia mus įvairiais kitais būdais, bet mums šioje darbo stadijoje reikės paieškoti e, lankstesnių veikimo būdų tuo pat metu, e, apžvelgiant, atidžiai stebint horizontą, ieškant e, tų vietų, kur skurdo problema yra ypač aktuali, kur ją būtina spręsti kuo greičiau. Taigi, ponė pirmininkė, aš pasistengiau nubrėžti bendrą savo veiklos kryptį. E, turėjau galbūt atvykti jūsų komitetą anksčiau, e, negalėjau to padaryti dėl užimtumo, bet tai iš tikrųjų nereiškia, kad aš nenoriu skirti tinkamo dėmesio šiems dalykams. Dėkuoju, ponė Ašton, e, prieš suteikdama žodį kolegoms noriu priminti, kokiu taisykliu turėtume laikytis. E, kiekvienam komiteto nariui stengsimės suteikti žodį, tačiau neilgiau kaip pusantros minutės. Taigi, leisime trims parlamentarams paklausti, suteiksime žodį tada poniai Ashton atsakyti ir paprašysime, kad jie atsakymuose neužtruktų ilgiau negu 8 minutės. Dabar ponia Štriftler norėtų paklausti. Dėkuoju. E, Pone Aštun, e, civilinė sauga e, ir humanitarinė pagalba skubaus reagavimo sistemoje yra nepaprastai svarbus elementai. Svarstydami išorės veiksmų tarnybos vaidmenį čia. Mes manėme, kad e, tie dalykai turėtų išlikti nepriklausomi ir neturėtų būti institu, institucionalizuoti. Tas pasakytina, pavyzdžiui, apie veikimą Pakistane, apie Oslo direktyvų, uh, Oslo gairių taikymą, kur aiškiai pasakoma, kad uh, karinės priemonės, karinė pagalba turėtų būti paskutinis galimas uh, veiksnys. Uh, aš norėčiau paklausyti, ką jūs planuojate veikti Europos komisijoje, rengiantis plataus masto katastrofoms. Pone De Kaiser. Dėkoju pirmininką, dėkoju poniai Ašton už tai, kad atvyko į parlamentą. Aš norėčiau paklausti apie santykius ir bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis. Aš kalbu čia, pavyzdžiui, apie rinkimų stebėjimo misijas ir konkrečiai apie tokią misiją Sudane. Nuo pat pradžių, kalbant apie rinkimų stebėjimo misiją Sudane, susidūrėme su sunkumais savo santykiuose su jungtinėmis tautomis. E, mūsų stebėtojai susidūrė su problemomis, patekdami į jungtinių tautų ligoninės, e, į tam tikras e, į tam tikrus būstus, jungtinių tautų suteiktus būstus tie santykiai su jungtinėmis tautomis, ar išaiškėjo dabar, ar, ar dabar mūsų stebėjimo misija susilauks visiško bendradarbiavimo iš jungtinių taut, jungtinių tautų pusės. Panas Görins. Ačiū, panė pirmininkė. Iš pat pradžių noriu pasakyti, kad man didelį susirūpinimą kelia problemos susijusios su dabartinė institucinė sąranga, kai kalbame apie vystomą į bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, toks bendradarbiavimas siekia kilnių tikslų ir čia mes e, ne tik turime susitelkti ties resursų mobilizavimu, bet ir tam tikrų išsikeltų uždavinių įgyvendinimu. bet e, atrodo, kad dabar vystomosios pagalbos dalykai pradeda kirstis e, su kitais e, padaliniais, kurie veiks išorės veiksmų tarnyboje. Dar vienas dalykas, ar, ar ketinama sudaryti tokių e, interesų susikirtimų sąrašą ir ar galima tikėtis, kad po šešių ar aštuonių mėnesių su ponu Piebalksu bus galima išsiaiškinti, kur jis jaučia grėsmę tam darbui, kurį jis atlieka, ar galime tikėtis čia visiško skaidrumo, apie tai bus galima pakalbėti mūsų komitete. Na ir dar vienas dalykas. Kalbant apie vystamąją paramą, tarybai tenka labai didelis vaidmuo ir čia kartais susidurėme su tarybos tam tikra siena. žinome, kad jūs e, turite labai daug užduočių, bet ar sugebėsite apginti vystamosios paramos interesus taryboje? Pirmiausia, ačiū už klausimus. Na, pirmiausia, e, išorės veiksmų tarnyba ir eko generalinis direktoratas. Be abejo, svarbu, kad šis direktoratas galėtų dirbti savarankiškai ir nesusijęs su jokia sritimi, kurią būtų galima įvardinti karinė. Na, Haitio atveju mes pamatėme, kad kurios valstybės narės galėjo suteikti e, laivus, medicinės pagalbos laivus, laivus, kurie e, transportavo įrangą aplink salą, kai negalima buvo patekti į salą kitais būdais ir panašiai. Mes turime būti tikri, kad galėsime užtikrinti visus šios išteklius, gauti šios išteklius įvykdami krizės. Taigi, be abejo, katastrofos atveju svarbus klausimas, kaip galime pasinaudoti turimais ištekliais, kiek įmanoma naudingiau. Kristalina Georgieva, mano kolegė ir draugė, dirba užtikrinama, kad veiktų tos sistemos, kad mes galėtume bendradarbiauti užtikrinant e, pagalbą. Ir Pakistano atveju, pavyzdžiui, valstybės narės, valstybių narių komisijos e, tarybos ištekliai buvo panaudoti, kad būtų galima spręsti susidariusią situaciją. Taigi turi būti aiškus visų e, šalių visų subjektų įsipareigojimai ir mes glaudžiai koordinuojame veiksmus. Ir Haičio ir Pakistano atveju tai buvo elgiamas ir buvo koordinuojama. Ir dabar mes ir taryboje svarstame, kaip šie ištekliai būtų, gali, būtų panaudoti maksimaliai. E, norėčiau padėkoti už visus veiksmus, už pagalbą Sudanui. Dabar dėl jūsų pastabų be abejo. Mes turime bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis ir kalbėjau su prezidentu Mbeki, kalbėjau apie jo vaidmenį. Na, be abejo, dabar neturiu pakankamą laiko, galbūt vėliau galėtume pakalbėti apie tai, Na, bet labai svarbu, kad šioje situacijoje būtų užtikrintas saugumas ir to dabar siekiama. E, kitas kalbėtojas, taip, sutinku su tuo, kad turime siekti tikslų. E, nemanau, kad e, būtų kažkoks konfliktas tarp išorės veiksmų tarnybos ir vystimosi. Neįsivaizduoju, kokiu būdu galėtų kilti toks konfliktas. Nesu naivi. Tiesiog neįmanoma pasiekti Lisabonos sutarties tikslų, jeigu atsidursime konflikto situacijoje, kas jau dabar vyksta, būtent e, Andrės Pivilks ir aš kalbame, deramės, kaip geriausiai panaudoti turimus išteklius, kaip geriausia panaudoti vystimosi pagalba kartu su kitomis priemonėmis. Ir geras to pavyzdys būtų kovos su piratavimu akcija prie Somalio krantų buvo remiamos šalis, kurios nukentėjo e, šio konflikto metu. Mes e, teikėme paramą ir Somaliui ir buvo įgyvendinami įvairūs veiksmai. Mes su komisijos narių pievalgų dirbame kartu. Mes ir toliau bendradarbiausime siekdami strateginių tikslų ir Taip pat stengsimės siekti, kad įvairios priemonės būtų įgyvendinamos ir veiktų kartu. E, galbūt e, be abejo bus tokių sričių, kur bus kažkiek konfliktų, nors dabar to neįsivaizduoju. Jeigu tokia situacija e, susidarytų, mes su komisaru Pievelk spręsime tokią situaciją, nes priešingai mūsų užsibrieštų tikslų neįmanoma bus pasiekti maintenant Madame Sargentini. Dėkuoju, toliau kalbės ponia Sargentini. Graag doorgaan op de vraag die meneer Geurens stelde. Um, ehm, ontwikkel... Dėkuoju. Aš norėčiau pratesti pono Görens pateiktą klausimą. Vystumasis bendradarbiavimas be abejo pats savaime yra labai svarbus politinis uždavinys. Ir buvo paminėtos jau įvairios priemonės, įvairios instrumentai. Ir ekonominės partnerystės susitarimai taip pat yra labai svarbus. Kaip Jūs pakomentuotumėt 208 Lisabono sutarties straipsnį ES atstovybių vaidmenį. Belgijos e, vystimosi ministras taip pat yra atvykęs į šį posėdį ir man būtų įdomu sužinoti, kokia būtų ir jo nuomonė. Kaip jūs, ponė, bendradarbiausite su ponė Ašton? nes e, mane domintų, kaip mes užtikrinsime, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų turi realių įgaliojimų, gali jais tinkamai naudotis. Ponas Deva, dėkoju. Pone Aštun, kesai, jūs paklausėt mūsų, ar mes nemanome, kad geriau ir veiksmingiau galima būtų teik, e, teikti vystimasi pagalbą. Na, aš manau, kad komisija dirba pagal 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečio taisyklės. Mes visiškai nesižvelgiame naujas technologijas į internetą, į vairius e, portalus internete ir, ir įvairias kitas priemonės, pasinaudodami kuriomis mes galime kur kas sparčiau ir greičiau teikti pagalbą. Bet aš manau, kad būtina taip pat ir, ir geriau bendradarbiauti su verslininkais, o to komisija kol kas dar nedaro. Tai, ką, tai štai ką norėjau pasakyti. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs pasiūlytume daryti, ieškant naujų finansavimo būdų. Mums reikia naujų pinigų ir žinome, kad e, valstybės narės įsipareigojo visumai pagalbai e, skirti 0,7 procentų nuo savo e, nacionalinių pajamų, tačiau tai daryti nėra lengva. Be to mes žinome, kad įvairiais neteisėtais kanalais iš besivystančių šalių išplaunama yra net 800 milijardų eurų. Tai yra kur kas daugiau nei mūsų teikiama humanitarnė pagalba. Tik jeigu mes sugebėtume sustabdyti šios neteisėtus e, e, pinigų srautus, tuomet mes galėtume mažinti skurdą, galėtume e, stiprinti prekybą šiuose šalise ir tai iš tikrųjų pakeistų padėtį besivystančiose šalyse. Ponas Mitchell. Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad aš kiek pavėlavau. Mano lėktuvas nusileido tik prieš valandą. Aš aukščiausiai įgaliotinai norėčiau pasakyti, kad jums tikriausiai yra žinoma, kad aš esu atsakingas už pranešimą, kuris yra rengiamas dėl dėl vystimosi e, priemonės. Dėl e, vystomo bendradarbiavimo priemonės. Parlamentas balsavo praeitoje savo sesijoje ir dabar visos diskusijos yra strigusios dėl to, kad mums neaišku, kas yra deleguoti aktai, o kas nėra deleguoti aktai. Lisabono sutartis įsigaliojo ir aš net du kartus uh, nekartą buvau išėjęs į, e, į gatves ir, e, ir bandžiau tikinti žmonės, kad šis sutartis pagilins valstybių narių e, galės. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar bus pateikti kokie nors realūs pasiūlymai, kuriems galėtų pritarti taryba. Nes mes va, tiesiog stovime vietoje. Ir būtų puiku, jeigu mes galėtume judėti į priekį. Pane Ašton, dėkoju dar kartą. E, pone Sargentinį ir beje, e, jūsų e, klausimus tiekia man galimybė atsakyti į antrą pono Gerenco klausimo dalį, į kurią neatsakiau. Noriu, aišku, pasakyti, kad man teko dalyvauti neformaliame vystimusi pagalbos ministrų sustikime. Aš pirmininkavau tenai ir iš tikrųjų e, jie dabar e, reguliariai susitinka pusdienio posėdžiui. Manau, kad tai svarbu. Jie nebėra užsienio reikalų ministrų tarybos priedėlis. Mes kaip tik dabar ir numatėme uh, tokių posėdžių darbo tvarkę kitų metų pradžioje, pirmininkaujant Vengrijai. Kaip jūs ir sakote, mums reikia surinkti informaciją iš valstybių narių, e, kad valstybės narės kalbėtų su manimis, su komisija, su jumis ir visą tai reikia suverti į vieną grandinėlę, kad galėtume suformuluoti strateginį požiūrį, užtikrintami e, tokį giluminį e, požiūrį ir skaidrumą kurio mes visi norime. E, mes po Lisabono sutarties įsigaliojimo stengiamės elgtis atsargiai, e, ieškodami geriausių būdų kalbėti su parlamentu. To dar nesame pasiekę. Ir žinoma, E, tai, ką daro Andrejs Piebalks, e, yra visada susijęs su tuo, ką veikia vystamojo bendradarbiavimo. E, ministrai, ypač svarbu, kad tas dialogas, nors jis šiek tiek ir turi sumaišties elementų, leistų mums veikti kuo veiksmingiau. E, aš sutinku su jumis, kai jūs e, klausėte apie vystimosi aspektus e, bendradarbiavimo sutartyse. Čia turėtume dar padirbėti. Ponas Dieva klausė apie tai, ką turėtume padaryti modernizuodami savo veiklos metodus. Mano patirtis, kalbant apie ūkio vystimasi vienoje iš valstybių narių e, leido man, e, dirbant savo darbą, remtis e, korporatyvinio modeliavimo metodais. Besivyst E, e, vystomai bendradavimo ministrų posėdžiuose, kuriems prininkavo ponas Mišelis, jau žengė pirmosius žingsnius tą kryptimį, kurią jūs minėjote. Ir mes tikrai turime užtikrinti tinkamą valdyseną, kalbėdami su atskiromis e, šalimis. Bet tai yra didesnės ir ilgesnės diskusijos dalis, Jūs komitete tokia diskusija jau prasidėjo, e, reikia įtraukti į ją ir valstybės narys ir esu tikra, kad e, Andrejs Piebalks e, taip pat žengs tą pačią kryptimį. Panas Mečelai, džiaugiuosi, kad jūs agituodamas už Lisabono sutartį daug pasivaikščiojate po Dublino gatves. Na, o kalbant apie jūsų klausimą, teisės tarnybos yra pateikusios savo nuomonės e, dėl e, tų deleguotų aktų. E, kai kalbame apie teisėtumą, pagrindinis principas yra klausimas, kaip mes kuo veiksmingiau galėtume į procesą įtraukti parlamentą. Bet uh, tais atvejais, kai e, negaliu pasiekti sustarimo, man tenka griebtis pragmatinio veikimo. Aš nežinau, ar e, pasieksime galutinį sprendimą, bet galiu tik tai užtikrinti jūs, kad mes e, seksimės įtraukti jūs į tą procesą. Mes turėtume ieškoti tam tikrų metodų, kurie suteiktų parlamentui tai, ko jam reikia ir kad ta diskusija ne, nesusivestų vien tik tai į teisės tarnybų nuomonės. Ačiū, ponas Berman. Dėkui. Du klausimai. Šiek tiek pavėlavau. Turėjau pristatyti galutinę ataskaitą dėl Etijopijos stebėjimo misijos. Ir, kaip suprantu, šiandien jūs kalbėjote tą pačią temą. Dėl e, rinkimų stebėsienos misijų ateityje norėčiau paklausti, kiek toli esate pasirengę žengti ir kiek rengitės naudoti šią priemonę, būtent nepriklausomą rinkimų procesų stebėseną ir vertinimu, siekdami užtikrinti piliečių teisę laisvai rinkti politinius lyderius. Uh, Koks būtų jūsų požiūris į šių stebi, rinkimų stebėsenos misijos priemonės vaidmenį ateityje? Panašu, kad kol kas komisija ar kitos institucijos nelabai supranta ką veikti su šia priemonė. Ir kitas klausimas susijęs su oficialia vystimosi pagalba. Dėl ekonominės krizės ši pagalba keliais procentai sumažėjo visame pasaulyje, nes ši pagalba išreiškiama procentais e, BNP. Tai viena problema. Kita problema ta, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse e, vyriausybės norėtų išsaugoti E, karinės taikos palaikymo misijas ir jų palaikymą per oficialią vystimosi pagalbą. Ir tai jau būtų ne vystimosi pagalba, o kažkas kito. Kokia būtų jūsų pozicija šiuo klausimu? Mes norėtume, kad jūs apsaugotume, apgintumėte oficialią vystimosi pagalbą, kad ji ir toliau būtų priemonė kovoti su skurdu. Ačiū. E, ponas Kešmanas. Ačiū. Malonu Jūs matyti, ponė Ašton. Porą komentarų dėl to, ką ponas Berunas sakė dėl stebėjimo misijų. Kaip buvęs stebėtojas, turiu pasakyti, kad mūsų ekspertų būrys yra per mažas, jis turi būti didesnis, jei norime, kad misijos būtų veiksmingos. Ir Manau, kad Europos išorės veiksmų tarnybai labai svarbu žmogaus teisų aspektas. Šis e, komitetas, peržiūrėdamas e, kotonių susitarimą, e, teigia, kad žmogaus teisės turi būti užtikrintos, kad neturėtų būti diskriminuojama dėl lyčių aspekto. Dažnai ne tik besivystančiose šalise ir kitose ES šalyse netgi žmogaus teisėms kyla grėsmė. Ir neseniai AKR e, išleido pareiškimą, kad turės e, šimtinės nuostatas dėl e, lyčių aspekto, pagrysdamos šį pasirinkimą kaip kultūrinį skirtumą. Koks būtų jūsų požiūris vis dėlto ES mes negalime nutolti nuo tų principų, kuriuos, dėl kurių sutarė 27 valstybės narės. Europos parlamentas reikalavo, kad visų žmogaus teisų, taip pat ir lyčių aspekto būtų laikomasi, o AKR šalis nori šios išimties. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Pirmiausia, norėčiau paklausti ponios Ašton Neseniai mes gavome tokią Europos išorės veiksmų tarnybos struktūros grafiką. Ten nurodyti penki geografiniai departamentai ir penki teminiai departamentai. Na ir mums kilia susirūpinimą tai, kad tame grafė, grafikė nėra vystimosi e, departamento, nors vystimasis yra labai svarbi Europos išorės veiksmų tarnybos kompetencijos sritis. Ir kiek žinau, AKR grupės gauna apie pusę visos pagalbos. Ir AKR taip pat nėra numatyta toje struktūroje. Teminiai ir daugia šaliai departamentai kurie spręs įvairius klausimus, tačiau vystimosi klausimų tarp jų nėra. Toliau e, grafikė nurodytas programavimo skyrius. Šis programavimo skyrius taip pat bus Europos išorės veiksmų tarnyboje. Ar ši organigrama, ar šis grafikas vis dar galioja? nes jis buvo pristatytas Liepos mėnesį. Ir kaip užtikrinsite, kad e, tie principai, dėl kurių buvo sutarta tarptautinėje bendruomenėje dėl vystimosi, bus tinkamai įgyvendinti Europos išorės veiksmų tarnybos? Kaip jūs užtikrinsite, kad sutartyje numatyti principai, būtent, kad e, vystimuisi turi būti skirtas dėmesys, kaip šie principai bus įgyvendinami. Taigi, ponė, aš ten rodys Jums. <laughs> no, uh, Mr... Dėkui. E, panas Bernai, e, žinau, kad jūs pristatinėjote pranešimą šiandieną, nemačiau, kas ten su juo atsitiko. Esu įsitikinusi, kad jis buvo sėkmingai pristatytas, bet negaliu pakomentuoti, nemačiusi galutinio teksto. E, Pratesiam tai, ką e, Maiklas paminėjo ir e, ponia Dekaiser paminėjo apie stebėjimo misijas. Tas reikalas man labai svarbus, nors kol kas mes nepasiekėme E, tokias pozicijas, kurios aš norėčiau būti pasiekusi. Mums labai svarbu, būnant e, tose šalise, pademonstruoti e, mūsų pasiryžimą siekti tikros demokratijos ir sugebėti pasakyti, ar rinkimai buvo sąžiningi, teisingi ar ne. Tai labai svarbus signalas pasauliui. Taigi aš norėčiau e, žengti šią linkmę ir toliau, dar neturėjau galimybės tiek e, giliau pamastyti apie tai, taip pat e, neturėjau galimybės ir sustikti su parlamento nariais, kuriems teko dirbti stebėtojais, kurie turi tam tikros padėties tame tarpe ir nelabai geros patirties. Kitas dalykas, e, tai susijęs su užtikrinimu, kad mūsų ištekliai bus panaudojami teisingai ir tose vietose, kur reikia. Iš tikrųjų, kai kalbame apie Sudaną, e, stebėjimo misija turi būti saugi. Ir e, dar daug dalykų čia yra neišspręsta, tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie tų sprendimų ieškojimų. Taigi, iš tikrųjų, jūs esate teisus, kai sakote, kad uh, Čia e, mūsų darbą reikia e, dar e, padaryti veiksmingesnį. Dabar, kai kalbame, ar viskas aišku, ar aiškiai pateikiame tai, ką mes darome, kad nereikia maišyti e, santykius su išsivyščiusiamis šalimis ir e, vystomosios pagalbos veiklos. E, kalbant apie tai, ką reiškia vystimasis, čia spektras labai platus, nuo tiesiog žmonių gyvybės palaikymo iki problemų susijusių su tuo, kad mūsų e, parama būtų kuo veiksmingesnė, kad ji atvestų prie e, tvar, tvaraus vystimuose. Čia spektras yra didžiulis ir aš lygiai taip pat kaip jūs mąstau mastau apie tinkamą išteklių panaudojimą. E, Ponoj Kešmanui, e, jūs žinote, ką aš galvoju apie e, seksualinės orientacijos dalykus. Mano požiūris į žmogaus teisės paprastas, kad galima būtų taikyti tas teisės, jūs turite būti žmogumi ir turite tas teisės e, gauti ten, kur jūs esate. E, seksualinės orientacijos problemos e, iš tikrųjų turėtų būti mūsų veiklos vieni iš pagrindinių elementų, lygiai taip pat kaip rasės, diskriminacijos ir kiti klausimai. Čia nėra kažkokios eiliškumo hierarchijos. Tai iš tikrųjų yra ištek, e, tam tikri iššūkiai, iššūkiai tam tikriems žmonėms, iššūkiai tam tikrose valstybėse, bet mes, žinoma, darysime viską, kas įmanoma siekdami e, to, apie ką jūs kalbėjote. Pane Žuly, uždavėte gana sudėtingą klausimą, daug dalykų. E, turiu iš karto pasakyti, kad mes kursime EFKO generalinį direktoratą, e, nes ta organigrama e, buvo tokia daugiau ar mažiau rekomendacinė. Ir jie atspindėjo tik tai dalį tikrovės. Ten, pavyzdžiui, neatsispindėjo tai, kad ne išorės reikalų tarnyba, bet e, pirmininkaujančios šalies atstovai ir toliau pirmininkaus, e, kuomet bus aptariami vystomai bendradarbiavimo reikalai. O mes stengiamės e, tarp DEFCO generalinio direktorato delegacijų ir išorės veiksmų tarnybos uh, E, sukurti tam tikrą veikiančią e, sistemą. Ne, reikalas tas, kad e, dažnai geriausiai, kas vyksta vienoje ir kitoje šalyje, žino žmonės dirbantis būtent mūsų delegacijose. Taigi, e, tikrai pamatysite, kad e, DEFCO generalinis direktoratas išlaikys e, pagrindinius. E, aukštos kvalifikacijos kadrus, jūs matysite, kad ir toliau bus remiamasi delegacijų darbu. Ir ta organigrama, kurią jūs matėte, iš tikrųjų atspindi tik tai dalį e, tikrovės. Negali būti kalbos apie tai, kad, e, kad e, iš komisijos vaidmens bus atimta ta e, visamosios pagalbos programavimo funkcija. Mes norime pasiekti, kad delegacijos, išorės veiksmų tarnyba ir DGFKO e, bendradarbiautų siekdami tų pačių tikslų. Hvala lepa, gospod predsednik. Ačiū. Pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad ponia Ashton vis labiau tarsi įsijaučia į savo darbą ir kiekviename posėdėje tai matome vis aiškiau. Na, nieko keisto, kad e, vystimosi klausimai yra glaudžiai susiję su politiniais klausimais. Na ir dažnai šie klausimai vystimos ir politikos persipina ir mes turime, aišku, turėti labai aiškę poziciją. Dėl jų jau šiandien kilo daug klausimų, buvo iškelta, e, tok, iškelti tokie klausimai, kuriuos reikia reaguoti sparčiai. Vakarų Sahara šiandien yra aktualus klausimas, rytoj Kašmyras arba Jemenas yra ir kitų taškų. Uh, E, Jemenė, pavyzdžiui, aišku, yra kilusi krizė, problemos su stebėjimu, turime ir Pakistano, Afganistano ir Gazos ruožo problemą. Džiaugiuosi, kad ją paminėjote ir mininte kiekvieną kartą. Manau, kad tas specialių pasiuntinių priemonė, kuri tapo tarsi nuolatinė, tačiau yra nepakankama. Mes turime rasti veiksmingesnė priemonė, kuri padėtų aiškiau, geriau gyvendinti ES politikos kryptis šią temą. Pane Gres, ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Ašton už tai, kad atvyko čia Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų užtikrinti nuoseklumą įgyvendinant vystimosi politiką, e, politikos, žvejybos, žemės ūkio srityse, pavyzdžiui. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį ir dar į biopiratavimą augalų sieklų skirtų medicinos ir kosmetikos tikslams. Tai yra priekybos rušis, kuri labai sparčiai vystosi ir šiuo metu Ji daro įtaką mm, kaimo gyventojams, kaimo bendruovėms ir tokia priekyba prieštarauja mūsų politikos kryptims, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės e, apsaugos politikai. Ir ponia, aš ten norėčiau paklausti, e, kaip šios problemos bus sprendžiamos. Ir ponia, krėtų žodis jums. Ačiū, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju poniai Ašton už tai, kad atvyko į vystimosi komitetą. Jei įmanoma, norėčiau grįžti prie tos tragiškos padėties susikloščios Haityje. Kaip jau sakėte, komisija ir ponė Georgieva pati elgesi labai profesionaliai iš karto po žemės drebėjimo. Mano klausimas susijęs su um, situacija po šio savaitgaliu, kada uh, Haityje e, kilo uraganas ir na, daugeliu žmonių kilo pavojus, e, kilo potvinis ir choleros epidemija. Norėčiau paklausti, ar bus teikiama papildoma greito reagavimo pagalba sprendžiant šią padėtį po šio savaitgalio. Ačiū. Ačiū, ponia Ašta. Dėkoju ponui e, Vegel, dėkoju, kad galvojate, kad aš truputį e, patogiau jau jaučiuosi savo poste. E, jūs iškeltė, paminėjote vienas iš sunkiausių e, sričių e, vakarų Sahalo, Saharos klausimas. E, aštuoni užsienio reikalų ministrai prašė, kad tai būtų aptarta per e, užsienio ministrų posėdį eina kalba apie tą Afrikos dalį, kur, kur e, nėra, yra daugybė e, iššūkių, neveikia jokia reali vyriausybė ir yra kitų didelių problemų. Afganistanas, Pakistanas e, tikrai rimti iššūkiai, nors ir skirtingi. E, gera matyti, kaip kad mačiau Kabulė, kad e, mūsų veikla dažnai yra labai naudinga, ypač kai kalbame apie paramą moterims. E, Pakistane, kaip žinote, aš pirmininkavau Pakistano draugų forume. Mes turime ten problemų ir su potviniais, Turime problemų dėl Kašmyro, turime problemų Jemene. Šiuo metu toje šalyje yra labai rimtų problemų. Ir reikia pasakyti, kad diskusijos šią savaitę nėra labai sėkmingos, daug susirūpinimo kelia tai, ką dar reikia nuveikti. Jūs žinote, kad ir ES ir e, plačiau yra Jemeno draugų, bet jūs čia į tą sąrašą galėtume dar įtraukti ir Sudaną, ir Somalį. Ir iš tikrųjų mums e, labai sunku apsispręsti dėl prioritetų, kaip panaudoti išteklius ir kaip dirbti partneriaujant. E, specialieji atstovai e, yra paveldėta institucija, tai labai įdomi, gera žmonių grupė, kurie stengiasi dirbti labai sunkiomis aplinkybėmis. Į tas aplinkybės jie buvo paskirti, čia ir Vakarų Balkanai, ir Sudanas, ir taip toliau. Bet aš stengiuosi įtraukti visą tai į e, išorės e, veiksmų tarnybą, nes aš manau, kad būtent taip mes galime užtikrinti veiksmingiausią specialiųjų e, įgaliotinių e, veiklą. Taigi čia reikia permastyti visą tai su PSI komitetu ir žinoma tarybai. Jūs visiškai e, teisus, kad mums reikia kai kur e, sustiprinti mūsų e, delegacijas, kurios veikia ten. E, jau darome tai Afganistane, žiūrime į kitas valstybės. Pone Gres, tik tai perskaičiusi e, dokumentą, e, kurį jūs pateikėte, aš suvokiau, E, iš tikrųjų, kokia rimta yra biopiratavimo problema. E, ji yra esmingai susijusi su intelektinės nusavybės teisų apsauga. Iš to, ką jūs e, sakėte, iš to, ką aš perskaičiau, susidaro įspūdis, kad tai nepaprastai e, sudėtinga problema. E, iš tikrųjų, jūs e, esate šitoj srity ekspertė, aš dėja ne. Ir aš labai mielai pasinaudočiau jūsų patarimais tame tarpe ir apie tai, su kuo dar man reikėtų apie tai pakalbėti. Tai problema iš tikrųjų turi tendenciją plėstis ir kuo toliau to bus sunkesnė. Dabar dėl klausimo apie Haitį. Aš kalbėjausi su mūsų delegacijos atstovu Haityje, atstovę Haityje penktadienio vakare. E, tai ravausi, e, kokia ten e, padėtis. Būdama tenai susitikau pati su delegacijos visais nariais ir kai kurie iš, jūsų, iš jų vis dar gyvena palapinėse, stengiamės daryti viską, kad galėtume paremti juos kuo greičiau. Delegacijos vadovo pavaduotojo šeima, pavyzdžiui, apskritai žuvo per tą katastrofą. Ir dabar, atsižvelgiant į, į, į cholerą, choleros protrukį, į stiprius vėjus, reikia pasakyti, kad sugebėjome išvengti pačios blogiausios baigties. E, yra pateikti prašymai, e, pagalbos prašymai, mes juos analizuojame, turime galvoje, e, darome viską, kad mūsų žmonės būtų saugus ir stengiamės išspręsti problemas, kuo galima greičiau. Pane Svensson, dėkoju pirmininkė ir dėkoju ir poniai Ašnu už tai, kad jūs pas mus atvykote ir dėkoju už tai, kad kalbate su mumis. Kai vyko dėrybos dėl jūsų tarnybos, mūsų komitetas išsakė savo nugastavimus dėl to, kad į pareibį bus nustumti mums labiausiai rūkomi dalykai. Pirmiausia, dėl to, kad visas dėmesys bus skiriamas saugumui. Taigi dėkoju Jums už tai, kad Jūs atvykote vis dėlto pas mus ir paneigėte visus šios nugastavimus. Ir dabar, kaip žinia, Jūsų e, tarnyba turės derinti savo veiksmus su 27 valstybių narių užsienio reikalų ministerijomis bei už vystimąsi atsaking, atsakingomis tarnybomis. Ir aš norėčiau paklausti dabar, kai pradėjo veikti jūsų tarnyba, ar valstybės narės ketins mažinti savo turimas institucijas. Ir dar vienas dalykas. Ar jūs turite kokį nors konkrečių minčių, kaip galima būtų vengti veiksmų dubliavimuose ir geriau atstovauti mūsų skirtingoms tapatybėms, veikiant iš vien. Much, um... Newton Dunn. Dėkuoju, pirmininkė, ponė Aštin, man yra labai malonu, kad jūs pas mus atvykote. Aš komiteto nariams galiu pasakyti, kad mes, kad, tai yra tie komiteto nariai, kurie lankėsi New York'e e, konferencijoje, gali tik tai patvirtinti, kad jūs puikiai pristatėte mūsų nuomonę Ir mes jūs palaikome, nepaisant to, kad kartais galim, galite išgirsti iš mūsų ir kritikos. Aš norėčiau jūsų paklausti apie Suecio kanalą. Jūs jau kalbėjote apie Sudaną, Džibutį, Jemeną, apie uh, bombų sprogimus Jemenėje ir taip toliau. Man atrodo, kad situacija iš esmės blogėja. Kaip mes galėtume veiksmingiau, geriau teikti pagalbą tose šalise, kur nuolatos nukenčia civiliai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų tarnybos atstovai kaip nors bendradarbiauja su valstybių narių nacionalinėmis karinėmis pajėgomis. Gal ne su mano šalies e, kariškiais, net dažnai uh, jų veiksmai prieštarauja tam, ko mes siekiame. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs bendrais bruožais man, man papasakotumėt, kokia yra dabartinė situacija, ar jie, pavyzdžiui, klauso jūsų patarimo ar nuomonės, ar ne. Pane Aštam. Yes, I think it, it is uh, Mr. Svensson, Mr. Ponas Svensson, ponas Newton Dunn ir ponas Nauser. Vorsitzende, uh, Lady Ashton. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, ponė Ashton, jums už äh, tai, kad jūs labai aiškiai pasisakėte už žmogaus teisės. Ir pasakėte, kad žmogaus teisės ir toliau uh, rūpės ES. Klausimas, kurį norėčiau pateikti, yra susijęs su Vakarų Sahara ir žmogaus teisų padėtimi Vakarų Saharoje. Aš vadovauju parlamento grupiai, kuri rūpinasi Vakarų Saharos klausimais. Šioje grupėje dirba 60 parlamento narių ir mes tikrai nepamiršime Vakarų Saharos žmonių. Vakarų Saharoje net 12 tūkstančių žmonių nesnei nukentėjo, kai Maroko kariškiai užpuolė jų gyvenvietę. Buvo nužudytas, nušautas vienas berniukas. Labai žuliai. Aš žinau, kad Kai kurie ambasadoriai rūpinasi tuo, kas vyksta e, vakarų Saharo ir domisi bent jau įvykės, nes tačiau noriu jums priminti, kad reikia daugiau daryti. Dėkoju, dar kartą dėkoju Jums už Jūsų klausimas. Pane Svensen, aš džiaugiuosi, kad jums, e, Jūs supratote iš mano pasisakymo, kad e, į paribį tikrai nebus nustumtas vystomasis bendradarbiavimas. Ir aš tikiuosi, kad iš tai mūsų, mano busimųjų veiksmų Jūs tą tikrai pamatysite. Dabar apie tai, kaip mano tarnyba bendradarbiaus su nacionalinėmis institucijomis. Atstovybės, ES atstovybės veiks kaip koordinatorės. Jų pagrindinės tikslas yra nedubliuoti valstybių narių e, darbus, bet atlikti du uždavinius. Vienas yra, yra suvokti, kas ką daro kai kuriuose uh, Kai kuriuose pasaulio šalise ne visos 27 valstybės narės dirba. Gali būti, tokių valstybių gali būti tik tai dvi ar trys. Ir kai jūs nuvykstat į kokį nors ambasadą, į Lietuvos, Estijos, Vokietijos ar Ispanijos ambasadą kokioje nors šalyje, jūs visuomet žinote, kokios, kokios šalies tai yra ambasada. O Mano tikslas yra pasiekti, kad tais atvejais, kai jūs įžengsite į ES atstovybę, jūs suvoktumėt, kad mūsų atstovybė pirmiausia atstovauja visoms šalims ir koordinuoja visų valstybių narių pastangas. Taigi atstovybės veikia kaip Europos elementas. Tačiau tai nereiškia, kad jos pakeis valstybių narių e, ambasadų darbą arba jį e, dubliuos. Ne, iš, iš tikrųjų šios atsovybės tik tai derins ambasadų veiksmus. Pone Newton Dan, dėkuoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą New York'e. Jūs paminėjote Suecio kanalo regiono šalis ir tai, kad ten yra daugybė problemų. Jūs taip pat paklausėte, kaip mes sieksime, kad mūsų veiksmai vienoje šalyje teigiamai atsilieptų kitoje. Uh, Aš negaliu nieko pasakyti apie uh, mūsų bendradarbiavimą su karinėmis pajėgomis, tačiau tikrai galiu patvirtinti, kad tai, ką mes veikiame kartais vienoje vietoje, ne visuomet yra suderinta su tuo, ką darome kitoje vietoje. Taip yra. Ir Lisabono sutartis mums padės geriau derinti mūsų darbus geriau reaguoti į tai, kas vyksta. Bendradarbiavimas su e, karinėmis pajėgomis. Aš jau kalbėjau apie Haiti ir apie tai, kad e, kariškių pagalba, jų pajėgumai, jų gebėjimas greitai reaguoti labai e, pravertė. Kartais kariškiai labiau daugiau rūpinasi saugumu šalyje. Ir saugumas yra labai svarbus elementas, jei mes norime, kad šalis sėkmingai vystytųsi. Tačiau be abejo, jų veiksmai gali tik tai papildyti mūsų darbą. Taigi aš bendradarbiauju su 27 valstybių narių institucijų atstovais ir su užsienio reikalų ministrais. Ir kartu mes galvojame, kaip galima būtų geriau koordinuoti mūsų veiksmus. Ir aš nebijoju, kad mūsų bendarbiavimas galėtų būti tikrai veiksmingesnis. Toliau vakarų Sahara. Man atrodo, vakarų Sahara yra apibriešta kaip savivaldos neturintis regionas. Turiu prisipažinti, kad man atrodo, kad vakarų Saharai pastaruoju metu skiriame vis daugiau ir daugiau dėmesio. Tačiau aš asmeniškai negalėjau pakankamai intensyviai domėtis įvykiais vakarų Saharoje. Šis regionas yra labai sudėtingas ir ne visos valstybės narės sutarė dėl to, ką, reik, ką reikėtų daryti. Christopher Roth dirba svarbu darbą jungtinės tautos ir dabar mes galvojame, kaip mes galėtume įsitraukti į šį darbą. Tai nėra lengva daryti, kadangi, kaip minėjau, ES neturi vienos pozicijos Bet jūs visiškai teisingai pasakėte, kad tai yra sudėtingas regionas ir žmonėms ten gyventi yra nepaprastai sudėtinga. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime jiems padėti. Pone Keller. Dėkuoju, jūs labai teisingai sakėte, kad turite labai gerai žinoti, kur eina pinigai, kad oficialioji vystumoji pagalba tokia ir turėtų būti. Uh, Bet e, žinoma, kyla klausimas, kodėl tie pinigai yra skiriami Frontexui arba pagrindų sustarimui su Libija. E, aš nemanau, kad ten nuėję tie pinigai prisideda prie skurdo mažinimo. Bet aš norėčiau grįžti prie vystamojo bendarbiavimo klausimų. Kaip jūs užtikrinsite, kad IVT prisidės prie tokių dalykų kaip, e, pavyzdžiui, prekyba ir kaip jūs užtikrinsite, kad pačioje išorės veiksmų tarnyboje turėsite pakankamai kvalifikacijos turinčių ekspertų tais klausimais. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad vystamasis bendradarbiavimas nebus naudojamas vien tik tai ES užsienio interesams užtikrinti Žinau, kad jūs asmeniškai pasirengusi spręsti tas problemas, bet kaip jūs užtikrinsite, kad visi bus pasiryžę taip pat elgtis? Į kokiais mechanizmais jūs įtrauksite visus į tokį darbą? Pone Polė. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie jūsų atsakymo ponui e, Bensonui. E, vadovaudamas stebėjimo misijai Mozambike pereitais metais. Nusistebėjau tuo, kad man teko turėti reikalą su penkiolikos misijų vadovais, kad penkiolika valstybių narių turėjo savo atstovus, atstovus Mozambike. Mm, ir tai sukelia tam tikrų minčių apie išlaidas ir sąnaudas kurias patyrė valstybės narės. Ar e, jūs nemanote, kad IVT galėtų prisidėti prie tų išlaidų sumažinimo? Yra dar šiek tiek likę laiko. Sako, pirmininkė, galima būtų užduoti ir papildomų klausimėlių. Ponas Görins. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau a, išplėsti savo pažadą, kad galima būtų sukurti tokią stebėsenos instituciją, kuri a, ES stebėtų IVT ir užkirstų kelią e, galimam konfliktų, e, galimam interesų konfliktui, e, nuo kurių galėtų nukentėti vystamosios pagalbos tikslai. Tikrai nenorime jūs kuo nors kaltinti, norime į viską žiūrėti pragmatiškai ir išsiaiškinti, o ką galėtume padaryti klaidoms ištaisyti. Dėkoju už klausimus. E, Pone Keller, e, tiesą sakant, kalba eina apie mūsų IVT, o ne apie mano IVT. Tai svarbus dalykas. Labai svarbu, kad ir Europos parlamento nariai taip galvotų, kaip kad ir valstybės narės. Labai svarbu, kad visoje ES, e, e, visoje ES būtų pasiryžimas e, šią tarnybę padaryti labai veiksmingą. Kalbant apie priekybos santykius, tai jie yra labai svarbus visame pasaulyje ir parama prekybai svarbus elementas e, padedant e, besvysančioms šalims tapti tvariomis. Ar tai būtų Afrikoje, ar Haityje, kur ta struktūra, e, tai iš tikrųjų įgalina prisidėti prie ekonomikos vystimosi, labai rimtai prisidėti. Uh, Ir labai svarbu taip pat e, galvoti plačiau, negu kad vien tik tai žaliavų eksportas. Aš paprastai kalbu tokiais atvejais apie mango čatnį e, gamyklą, pavyzdžiui, šalyje, kurioje auga mangai, kad ne vien tik tai eksportuotų mangas, bet taip pat ir uh, vietoje galėtų gaminti mango čatnį ir paskui jį eksportuotų. Taigi, e, prekybos klausimai labai artimai susijęs su vystomosios pagalbos e, darbu, kurį mes atliekame. Dabar e, konkretus mechanizmai. Iš tikrųjų, tai pati esmė to, ką mes darome. Aš ne, ne, nesak, atsakydama jums nesakysiu, kad mes ketiname prirašyti daug instrukcijų ar nubrėžti atskaitomybės grandinės. Bet kai e, mes e, surenkame delegacijų vadovus, ambasadorius, kai kalbame apie mūsų darbo grupių darbą vystumoji pagalba vystimasis išlieka šerdinė dalimi. Pane Hol kalbėjo apie e, Mozambiką, apie 15 valstybių narių atstovų, apie tai, kad galima būtų sumažinti išlaidas. Čia turiu pasakyti, kad valstybių narių sprendimai yra suverenus ir negalime sakyti, valstybėms narėms, ką jos turi daryti. Bet IVT sukūrimas nereiškia, kad mes sakome valstybėms narėms, kad jos gali veikti mažiau, kad jos gali daryti mažiau. E, mūsų e, tarnyba turi atnešti pridėtinės vertės, bet nėra pakaitalas to, ką daro valstybės narės. E, ponas Gorants, e, jūs teisingai e, sakote, kad komitetas, kuriame esame suinteresuotas, stebėti ir diskutuoti apie tai, ką mes veikiame. Bet aš nematau, kad yra kažkoks reikalas įvertinti konfliktus. Kai e, dirbame su komisaru Piebalksu ir kai susidurime su naujais dalykais, kur dar nežinome, kaip viskas geriausiai galėtų būti padaryta, mes stengiamės tuos dalykus išspręsti. Jeigu iš tikrųjų reikės pradėti mums e, analizuoti galimus konfliktus, laikysiu, kad e, aš savo darbę patyriau nesėkmę. Pane De Kaiser. Na, turiu klausimą. Čia nenoriu pastatyti jūsų į nepatogią padėtį. Iš jūsų atsakymų suprantu, kad e, ma, jūs dabar svarstote rinkimų stebėjimų misijų svarbą. Norėčiau paklausti, kadangi yra įvairios stebėjimo misijos Pakistane ir Afganistane ir ES ir jungtinės tautos labai glaudžiai bendradarbiauja jas vykdydamos. Ar jungtinės tautos tarsi paremė ES, o Sudane buvo laikomas kitokios politikos. buvo siekiama, kad nebūtų painiavos tarp saugumo misijų ir rinkimų stebėjimo misijų. Na, e, koks čia būtų jungtinių tautų ir ES santykis? Jungtinės tautos turėtų užtikrinti saugumą. Ar jūs kalbate apie tai su jungtinėmis tautomis? Vyko diskusija greičiausiai dėl vakarų Saharos su jungtinėmis tautomis, taigi, na, galbūt mums galėtumėte pasakyti, ar būtų kažkokia alternatyva jungtinėms tautoms, užtikrinant rinkimų stebėjimo misijos saugumą. Na, kiek suprantu, tai taip pat galbūt viena iš naujų jums ryčių. Ačiū toliau, ponas Dėva, ir tai jau paskutinis klausimas. Ačiū, norėčiau pirmiausia pasveikinti Jūs, ponė pirmininkė, Jūs labai sėkmingai e, vadovaujate šiam posėdžiui, tikrai komiteto nariai aktyviai užduoda klausimus, mūsų diskusija labai aktyvi ir norėčiau padėkoti poniai pirmininkiai už šią diskusiją. Na, dabar dėl to, kas buvo pasakyta apie kylančias naujas problemas. E, ir tai, kad prevencija yra geriau nei problemų sprendimas. Viena iš problemų, su kuria aš susidūriau ir kuriai skiriama nepakankamai dėmesio, tai būtent uh, 300 uh, ledinių ežerų uh, Himalajų regione. E, šie ežerai greitai patvins ir tai yra viena iš didelių problemų, kad e, klimato pokyčiai Himalajų regione e, vyksta greičiau negu mes tikėjomės ir tai nesusiję su klimato kaita. Šis klausimas nebuvo spręstas e, Kopenhagoje ir tik Europos parlamente apie tai kalbama. Vienas iš komiteto narių buvo Katmandu. Uh, Na ir e, aš asmeniškai mačiau tos ežerus iš lėktuvo, mums tikrai grėsia didžiulė katastrofa. Iš tikrųjų kyla didžiulė grėsmė daugiau milijardui žmonių tam regione. Mes turime sutvirtinti tuos ežerus, kol jie išsilies ir užpils ten esančius kaimus. Na, tačiau, kaip suprantu, jums kyla ir daugiau sudėtingų klausimų apie vakarų Saharą. Ačiū. Taigi paskutiniai dar klausimai. Ačiū, ponė Žali. Neturiu atsakymo apie tą saugumo tinklą. Jūs kaip visada, labai aiškiai išdėstėte šią problemą. Aš tikrai nesu gavusi jokios informacijos e, šiuo klausimu per pastarąsias dienas, aš jau jūs visiškai teisi, turime užtikrinti, kad tas saugumo tinklas veiktų. Kaip aš sakiau ir anksčiau, saugumas misijose yra labai svarbu ir misijos negali vykti, jeigu jis nebus užtikrintas. O dėl ežerų, Na, visose posėdžiuose kažko naujo sužinau. Aš jau sakiau poniai Kris, kad prieš pat šį posėdį išgirdau pirmą kartą apie biopiratavimą ir štai dar viena problema, apie kurią aš sužinojau. Na, vėlgi turėsiu pasidomėti šio klausimu ir negaliu kol kas pasakyti, koks galėtų būti sprendimas. Ir kaip sakėte, tai nėra klimato kaitos problema. Uh, o susijęs su anglies mm, tarša. Na ir pabaigai norėčiau padėkoti poniai Žiolį už galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Man paaiškėjo, ar aiškesni tapo keletas dalykų. Pirmiausia, aišku, kad šis komitetas labai E, nori e, būti tikras mūsų vystimosi strategijų veiksmingumu. Ir komitetas nori aktyviai dalyvauti tame, ką mes darome e, išorės veiksmų srityje ir siekia, kad būtų išvengta konfliktų ne tik tarp įvairių institucijų, bet pirmiausia, kad mes tarpusavyje nekonkuruotume ir nekur kurtume papildomių sunkumų. Na, o dėl kovos su skurdu, be abejo, mums reikia naujų strategijų turime aktis labai protingai, ar įgyvendindami naujovišką finansavimą, ar skatindami bendradarbiavimą, ar pripažindami, kad e, spręstinų klausimų sąrašas ilgėja. Mes žiūrime į vairias pasaulio vietas ir matome daugybę problemų. Ar yra galimybė, kad jų bus dar daugiau? Tos problemos yra tarptautinio masto. Manau, kad mes dar kartą patvirtinome, kad Lisabonos sutartys suteikia mums daugiau galimybių e, siekti savo vizijos ir Europos parlamento nariams aktualu, kad tų tikslų nebūtų atsisakyta ekonominės krizės metu. Aš tikrai manau, kad mes turime laikytis skaidrumo principų ir būti atviri dėl savo tikslų ir vizijos. Ir manau, kad šis komitetas yra ta vieta, kur aš, Andris ir Kristalina, pasiremsime savo patirtimi, savo žiniomis, e, bet ir jūsų pasiryžimų dirbti šioje srityje. E, šis pasiryžimas man yra labai svarbus. Ačiū. Lady Ashton, au nom de la Commission de développement, je vous remercie. Pane Ashton, vystymas komiteto vardu, aš norėčiau padėkoti Jums e, už tai, kad Jūs pas mus atvykote ir aš tikiuosi, kad Jūs pas mus atvyksite ir kitais metais. Ir tokie susitikimai taps kasmetiniais. Ir taip pat dėku, e, linkiu Jums kuo didesnės sėkmės ir kloties vykdant Jums patikėtas pareigas kitais metais. Elvila Mišelė.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 Nous allons reprendre notre réunion. Siūlau sugrįžti prie darbo ir tęsti posėdį. Septintas darbo tvarkės klausimas nebuvo baigtas svarstyti, kai pirmininkavo posėdžiui ponia Strifler ir dabar aš sutikiu žodį ponia Strifler, kad jį pratestų. Po to, kai aš pristačiau savo pranešimą, aš pasiūliau jums pateikti savo pastabas arba klausimus, jeigu jūs turite tokių. Aš dar nežinau, dar iki kokios dienos galima teikti pakeitimus. A, jau žinoma, Ir iš karto sutikiu žodį ponui Gerens. Euh, merci, madame la présidente. Euh, donc on parle à propos de... Dėkuoju pirmininkė. Mes kalbame apie ponę Strifler. Nieko negirdžiu. Ponas Gerens, nelabai supratau, apie ką kalbėsime dabar. Ponė Strifler, aš pristačiau savo pranešimą ir mes pradėjome norėjom pradėti jį svarstyti, tačiau atvyko ponia Aštan ir todėl diskusija buvo atidėta. Panas Gionis, gerai, tuomet aš pateiksiu pasiūlymą. Ką tik įvyko, nes neįvyko mūsų susitikimas su ponia Georgieva, kuri mums pranešė, kad ji yra susirūpinusi dėl jos kūruojamos srities finansavimo. Ir Belieka tik melstis, kad nevyktų jokių katastrofų pasaulyje, nes kitaip mes negalėsime jas reaguoti. Kol mes lauksime, kol komisija ir valstybės narės e, sutelks savo išteklius, gal dėrėtų pagalvoti apie kokį nors bendrą fondą. kurį administruoti galėtų tarptautinio, tarptautinio bendradarbiavimo komisaras. Ir tai taip pat paskatintų valstybės narės glaudžiau bendradarbiauti su ES. Nes mes nenorime sugrįžti į tuos laikus, kai valstybės narės pačios e, teikė savo humanitarnę pagalbą ir iškeldavo savo nacionalinę vėliavą. Taigi gal vertėtų apie tai jau pradėti galvoti dabar ir pradėti jau e, svarstyti, kaip elgsimės, kai ateityje paaiškės, kad mes neturime lėšų tam, kad sureaguotume į nenumatytus įvykius. Thank you very much, um, uh, Mrs. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš e, komisijos vardu norėčiau išsakyti kelias pastabas. Mes sveikiname tai, kad yra rengiamas šis e, pranešimas ir tai, kad yra raginama užtikrinti, kad e, humanitarnė pagalba būtų teikiama nepriklausomai nuo veiksmų kitose šalyse. Mes be abejo norime ir toliau padėti tiems žmonėms, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Ir todėl labai svarbu yra aiškiai atskirti kiekvienos institucijos e, funkcijas. Ir jūs savo pranešime taip pat kalbate apie tai, kad komisijos e, parinktos gairės yra labai svarbios šiuo klausimu. Reaguodamas, reaguodama į tai, apie ką kalbėjo panas Giorins, mes Taip pat manome, kad e, būtent jų dėmesio skirti realiams poreikiams ir turimiems ištekliams. Kelios valstybės narės e, nekarta prašė, kad mes jų vardu paskirstytume lėšas. Tačiau pagal dabartinį humanitarnės pagalbos reglamentą tai nėra įmanoma. Jums tikriausiai yra žinoma, kad 2011 m. komisijos darbo programoje yra numatyta peržiūrėti humanitarnės pagalbos reglamentą. Ir galbūt ateityje mes galėsime sugrįžti ir pakomentuoti šį klausimą plačiau ir galėsime išdėstyti konkretesnę komisijos poziciją. Taip pat komisijos vardu aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pranešime daug kalbama apie tai, kad valstybės narės gali suvadinti svarbu vaidmenį gyvenant Europos moderninį konsensusą, didinant jo mat matomumą. Ir Mes taip pat manome, kad valstybės narės e, savo šalise iš tikrųjų galėtų daugiau pasistengti tam, kad būtų geriau žinoma apie Europos konsensusą. Mes be abejo iš savo pusės e, dvišaliuose santykiuose su taryba ir tarybos e, darbo grupė, apie kurią jūs kalbėjote savo pranešime, stengiamės pasinaudoti kiekvienomis progomis tam, kad padidintume konsensuso matomumą. Ir dar vienas dalykas, viena, viena labai trumpa pastaba. Uh, Mes be abejo džiaugiamės, kad jūs taip pat kalbate ir apie tai, kad tarptautinių humanitarnė teisė turėtų būti stiprinama. Ir manome, kad tam tikros lėšos, kurios yra teikiamos humanitarnės pagalbos rėmose, galėtų būti skirtos konkrečiai šiai teisėjai stiprinti. Ir Europos Sąjunga e, dirba su taptautinėje arenoje, ypač su e, Raudono kryžiaus organizacija, tam, kad ši teisė, humanitarnė teisė būtų stiprinama ir būtų svarbu taip pat mums pasiekti, kad tam tikros lėšos, tam tikros sumos būtų konkrečiai skirtos šiam darbui. Jūs tikriausiai prisimenat, kad aš jau praeitą kartą kalbėjau, kad komisija šiuo metu rengia komunikatą, kuriame bus kalbama apie veiksmų plano įgyvendinimo įvertinimą įpusėjusio gyvenimo laikotarpiui. Ir mes rengdami šį pranešimą jau, tri, jau 3 ir 4 mėnesiai bendradarbiaujame e, su valstybėmis narėmis tam, kad surinktume visą mums reikiamą informaciją apie tai, kaip yra gyvendinamas veiksmų planas. Uh, ir kad būtų pateikta išsamesnė informacija apie konkrečių veiksmų įgyvendinimą. Dėkoju ir be abejo dar mes pats jūs sugrįšime ir pateiksime papildomos informacijos. Uh, Pirmininkė, dėkoju, atsižvelgsime į tai, ką jūs pasakėte. Na, norėčiau pasakyti, kad komitete dėl šio dokumento balsuosime gruodžio 9, o 17 lapkričio terminas pakeitimams pateikti. Dabar devintas darbo atvarkės punktas - mokesčiai ir vystimasis. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą. Savo pranešimą jau pristačiau Jums e, pastarajame posėdyje, taigi čia antrasis pasikeitimas nuomonėmis, bet Pranešimas dar nėra išverstas, yra tik tai angliškas tekstas ir todėl aš pati ir toliau kalbėsiu angliškai. Na visų pirma, pateikta nemažai pasiūlymų e, paremenčių komisijos nuomonę dėl mokesčių ir vystimosi. E, pripažįstama, kad yra sąsaja tarp tūkstantmečio tikslų ir mokesčių valdymo ir kad būtina tuos dalykus įtraukti į e, šalies ir regioninius strateginius dokumentus. Ir komisija paremė pasiūlymą paremti mokesčių informacijos susitarimus e, pasiremiant ES modeliu. Kiti pasiūlymai akcentuoja neigiamą mokesčių oazių vaidmenį, pabrėždami, kad tai sukelia problemų besivystančių šalių fiskaliniai drausmiai bankų slaptumo taisyklės ir dalykai. atveria kelią tam tikro kapitalo neapmokestinimui besivystančiose šalyse. Thank you besivystančios šalys e, linksta suteikti išlygas tiek vietos, tiek užsienio įmonėms, e, siekdamas pritraukti investicijas. Ir tada e, mokesčių našta perkeliama ant darbuotojų ir mažas pajamas gaunančių šeimų pečių. Gauta taip pat nemažai pasiūlymų iš žaliųjų, e, kuriais stengiamasi pašalinti komisijos pasiūlymo trūkumus. Komisijos pasiūlymuose nekalbama apie prekybos liberalizavimo ir uh, muitų mokesčių uh, sistemų neigiamą įtaką mažas pajamas gaunančių šeimų įplaukoms. Akcentuojama, kad tai sudaro ypatingų sunkumų menkiausiai išsivyščiusiam šalims. Komisija nepateikė jokių pasiūlymų e, mokesniai baziai išplėsti, kad mokesčių sistema būtų sažiningesnė. Taigi žaliųjų pasiūlymas toks, kad mes primintume, kad e, mokesčių bazės sumažinimas, susiaurinimas e, privedė prie e, tokių mokesčių kaip PVM ir kitų e, naštos padidėjimo, ir tą naštą labiausiai pajunta neturtingiausieji. Taigi komisija turėtų e, pateikti pasiūlymų, kurie leistų išplėsti mokestinę bazę įmonėms ir gyventojams. Taip pat turėtų būti numatytos kitos priemonės, kurios padėtų kovoti su spekulacija ir užtikrintų finansų stabilumą. E, komisija turėtų paremti besivystančias šalis, joms perimant tarptautinius standartus mokesčių srityje. Tačiau komisija visiškai nekritikuoja e, dabartinių OECD e, taisyklių taikymo. E, OECD veiklos kodeksas numato tam tikrus kriterijus, tame tarpe reikalavimą sudaryti 12 sustarimų su kitais partneriais. E, pagal OECD standartą reikalaujama, kad būtų keičiamas informacija gavus uh, užklausimą, tačiau nenumato automatiško e, paskeitimo informaciją. Taigi mes siūlome žengti toliau, negu kad numato OECD mechanizmai ir raginti, kad būtų sukurta tarptautinė konvencija, kuri e, numatytų sankcijas e, finansinėms institucijoms ir toms jurisdikcijoms, kurios e, atsisako bendradarbiauti mokesčių srityje. Mokesčių sustarimai neturėtų mokestinių oazių skatinti Taigi siūloma, kad e, mokesčiai būtų surinkami ten, kur yra vykdoma tikroji veikla, o ne ten, kur yra e, įmonės būstinė. Nors komisija e, kalba apie tam tikrų principų įgyvendinimo kontrolę, Konkrečių pasiūlymų šią linkmę ji neteikia. Tuo tarpu egzistuoja e, nemažai reglamentuojančių e, dokumentų, kurie reglamentuoja, pavyzdžiui, neteisingos kainodaros naudojimą. Taigi e, mūsų pasiūlymuose e, raginama, kad ES G20, jungtinės e, tautos, OECD numatytų tam tikras gairias kovojant su, prekybos, su neteisinga prekybos kainodara. Komisija mm, visiškai neužsimena apie mokesčių mokestinių pajamų erozija. Taigi mes raginame e, įgyvendinti kapitalo kontrolės ir kitas priemonės, užtikrinant finansinį stabilumą ir inicijuoti mokestinę sutartį su besivystančiomis šalimis, e, kad būtų užtikrinta, jog įmonės e, sumoka sąžiningą mokesčių dalį. Taigi toks yra turinys to dokumento, kurį jūs rasite tarp savo popierių, o dabar kviečiu užduoti klausimus. Ponas Gerero Salam, prašau. Gracias, Ačiū, ponia pirmininkė. Ir pirmininkė ir šios nuomonės rengėja. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už parengtą nuomonės projektą. Jame aiškiai pristatoma mokesčių klausimo svarba. Aiškiai pasakoma, kokių tikslų gali būti pasiekta besivystančiose šalyse tinkama mokesčių sistema. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta šioje nuomonėje, ypač kiek tai susijęs su informacija apie mokesčius teikimu. Manau, kad iš tikrųjų Europos sąjunga ir besivystančių šalis turėtų bendradarbiauti, e, besivystančių šalių mokesčių administracijos turėtų išmokti tinkamai valdyti mokesčius ir tinkamai gyvendinti mokesčių uh, reformą. Mes e, dažnai sakome, kad jeigu galime investuoti vieną eurą į besivystančią šalį, tai galime gauti 10 eurų gražos, e, nes besivystančioje valstybėje iš tikrųjų vyks teigiami pokyčiai. Taigi šios ataskaitos pradžioje teigiama, kad e, šias nares reikėtų paskatinti prisijungti prie EBPO savitarpio pagalbos platformos. Tai nėra tiklas pats savaime, tai vienas pirmųjų žingsnių, kurių turėtų imtis besivystančios šalis. Socialistų frakcija taip pat pasisako už tai, kad e, turėtų būti ataskaitos rengiamas apie kiekvieną šalį atskirai, ar informacija turėtų būti teikiama apie kiekvieną šalį atskirai. Turi būti parengtos ataskaitos apie kiekvieną šalį, kurioje vykdoma tarptautinė veikla. Mes taip pat norėtume, kad komisija ir taryba prisimtų didesnius įsipareigojimus užtikrindamos gavybos pramonės skaidrumą. Socialistų frakcija, remdamasi savo vertybėmis, yra pasirengusi kovoti su mokesčių oazėmis, pinigų plovimu, slaptomis bankų operacijomis, aš manau, kad mes turėtume skatinti keitimas informaciją apie mokesčius. Mes turėtume bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis ir jungtinių tautų ekspertų komitetu, dirbančių konkrečiai su mokesčių klausimais. Socialistų frakcija pateiks keletą pakeitimų susijusių su geru valdymu mokesčių srityje mūsų pagrindiniai pakeitimai yra susiję su nuostata, kurioje būtų konkrečiai kalbama apie sutartis pasirašytas tarp ES ir kitomis šalimis, siekiant skaidrumo. Na ir dar viena pastaba, manau visi čia esantis sutinka Mes kalbame čia ne vien apie pinigus, kalbame apie socialinius klausimus apskritai, taip pat apie demokratiją ir atskaitomybę. Ačiū. Ačiū Ponas Klins. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už parengtą ataskaitą. Joje yra iš tikrųjų aptarti patys svarbiausi klausimai. Visos valstybės, ypač besivystančios valstybės, turi turėti tinkamą mokesčių sistemą. siekdamos tvaraus vystimosi. Tačiau žinome, kad tokios sistemos nėra daugelie besivystančių šalių. Mokesčių srityje egzistuoja daugybė korupcijos formų. Pinigai tiesiog dinksta Ši problema aktuali ne tik besivystančioms, bet ir išsivystančioms šalims, kurios naudojasi visomis įmanomis galimybėmis siekdamos sumažinti savo mokesčių naštą. Kaip jūs ir kalbėjote, yra toks pervedimas lėšų iš vienos šalies į kitą. Siekime, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur jie yra mažiausi. Ši problema aktuali ir Europai ir manau, kad turime aiškiai tai pasakyti. Kaip jūs ir teigiate savo ataskaitoje, mokesčiai turi būti mokami ten, kur vykdoma veikla. Gali būti iš tikrųjų tokių atvejų, kada daugiau veiklos vykdoma vienoje šalyje negu kitoje. Tačiau, tarkime, nėra gaunamas kažkoks didelis pelnas. Bet kuriuo atveju mūsų tikslas turėtų būti kovoti su neapmokestinamos veiklos finansų centrais ar taip vadinamomis mokesčių oazijomis. Na, manome, kad vėliau tokiems centrams, tokiams oazijams veikti bus sunkiau. Taip pat, manau, svarbu atsižvelgti į e, realios ekonominės veiklos intensyvumą. Manome, kad reikia atidžiai nagrinėti visus gaunamus skaičius. Besivystančiose šalyse mokesčių sistemos yra palyginti paprastos. Mūsų sistemos dažnai yra sudėtingesnės. Aš galvoju konkrečiai apie savo e, šalį, apie Vokietiją, pavyzdžiui. Mūsų mokesčių sistema yra be galo sudėtinga. Ir besivystančios šalis tikrai nesuprastų tos sistemos labai lengvai. Svarbu užtikrinti, kad sistemoje būtų užtikrinta pakankama kontrolė. Būtent šį principą turėtų, perim, turėtų perimti besivystančios šalis. Turime užtikrinti, kad pinigai eitų ten, kur turi eiti, kad jie nedingtų Niujorke buvo prieš keletą mėnesių diskutuojama apie tūkstantmečio vystimosi tikslus ir tuomet mes išgirdome apie prarandamas lėšas. Buvo kalbama apie didelę procentinę vystimosi paramos dalį, kuri dinksta Taigi, manau, kad e, turėtų veikti sėkmingos mokesčių ir atskai, e, atskaitomybės sistemos. Norėtume, kad būtų skaidresnė mokesčių aplinka. Ir mes turime atsižvelgti į daugelį partnerių, į tuos, kurie investuoja į besivystančias šalis ir turime užtikrinti, kad e, jie nepervestų savo pinigų į mokesčių oazes ir taip pat, kad pačios besistančios šalis nesukurtų nerealistinių, nerealių paskatų investuotojams, nes galbūt jos teiktų kažkokias mokesčių nuolaidas investuotojams, galvodamos, kad tai atitinka jų interesus. Galima, jos gali, pažiūrėjau, suteikti investuotojams kažkokias pertraukas, atleisti nuo mokesčių tam tikrą laikotarpį. Na, tai padeda investuotojams, tačiau šaliai nesuteikia pakankamai lėšų. Mes esame parengė keletą pakeitimų, aš pasiūlysiu keletą pakeitimų, o kol kas noriu pasakyti, kad pritariu jūsų išsakytam požiūriui. Polite, madam Keller. Dėkuoju, todėl žodį suteikiu poniai Keller. Dėkuoju. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyti apie tai, kad mes negalime reikalauti iš besivystančių šalių gyveninti labai sudėtingas mokesčių sistemas. Tačiau problema yra ne vien šių sistemų sudėtingumas. Aš pritariu jūsų pranešimui ir manau, kad mokesčių sistema yra ta sritis, kur akivaizdu, kad mūsų veiksmai prieštarauja mūsų vystimosi e, pastangoms. Nes e, mūsų reikalavimai mokesčių srityje prie, prieštarauja besivystančių šalių interesams. Vyriausybė renka mokesčius. Ir šie mokesčiai gali būti panaudoti demokratijai stiprinti, socialinės apsaugos sistemai kurti, kuri yra labai labai svarbi, kuri galėtų padėti žmonėms, kurie kenčia nuo potvinių ar sausrų. Be to, mokesčių, gera mokesčių sistema gali padėti žmonėms sukurti demokratinės kontrolės priemonės, kad žmonės žinos, kam yra išleidžiami jų pinigai praeitėje mes, mes Europos Sąjunga ir e, vakarų pasaulis dažnai reikalaudavom iš besivystančių šalių sumažinti jų taikomus mokesčius. Aš manau, kad tokia politika tikrai buvo labai kengsminga ir mes turėtume jos atsisakyti ir visiems laikams išmesti ją į šiukšlių dėžę. Uh, Toliau skaidrumas ir kova su korupcija. Šie dalykai yra labai svarbus besivystančiose šalyse. Tačiau kartu būtina užtikrinti, kad ir mūsų, taip vadinamosios mūsų bendrovės, neprisidėtų prie korupcijos, nes, e, kaip žinia, taip ne visada jos pačios elgesi tvarkingai. Ir bent jau čia tai tikrai galime panaikinti korupciją. Dėkuoju, Ivan Jastram. Äh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų parengtą pranešimą ir už e, Jūsų darbą. Mokesčiai ir vystimasis. Labai svarbi tema. Na, aš pati norėčiau savęs paklausti, ar neturėtume pradėti nuo geros, gero valdymo. Ar gera sistema sukuria gerą valdymą, ar atvirkščiai geras valdymas kūrė gerą sistemą? Štai ir kur yra klausimas. Toliau tiesioginiai, netiesioginiai mokesčiai. Daug dėmesio yra skiriama netiesioginiams mokesčiams, tokiems, pavyzdžiui, kaip pridėtinės vertėjas mokestis. Ir man atrodo, kad mes pamirštame ir apie kitus mokesčius. Be abejo, daug kas priklauso nuo politinių įsitikinimų šioje srityje, bet vis tiek turėtume nepamiršti, kad dažniausiai būtent moteris uždirba daugiausia šeimose ir gal reikėtų sumažinti PVM tarifą vaikų rūbams ar kitoms reikalingoms prekiams. Apie tai galima būtų kalbėti keliose prane, e, vietose pranešime ir aš pateiksiu kelias pranešimų pakeitimus. Yra dar vienas dalykas. Kalbama apie tai, kad egzistuoja du skirtingi dalykai, visi dvi skirtingos sistemos. Viena parengta kredit e, paskolomis, o kita pagalba. Ir aš noriu jūsų, ponė pirmininkė, paklausti. Kiek jūsų galva, kiek svarbu yra renkti mokesčių deklaracijas, kiekvienos šalies mokesčių deklaracijas. Dėkuoju, ponas Görins. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat Jums dėkoju už labai išsamų pranešimą. Man atrodo, kad panas Klins jau išsakė mūsų frakcijos nuomonę apie šį pranešimą. Uh, Aš noriu pakomentuoti tikrai du dalykus, kurie mano galva yra svarbiausi. Kiekviena šalis turi be abejo turėti savo mokesčių sistemą. Tokią mokesčių sistemą, kuri leistų šaliai patenkinti visus savo finansinius poreikius. ES yra 27 valstybės ir žinome, kad kiekviena šalis turi savo e, ypatumus ir savo poreikius. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės poreikiai yra kitokie nei, nei Švedijos e, poreikiai. Ir jeigu mes reikalausime, kad Junktinė karalystė dabar pakoreguotų savo mokesčių sistemą ir ją priartintų prie Švedijos mokesčių sistemos ir atvirkščiai, tai tikrai nieko gero nepasieksime. Aš manau, kad mokesčių srityje reikia propaguoti pirmiausia partnerystės principą. Besivystančioms šalims reikia leisti rinktis, kuris iš dabar turimų 27 modelių joms labiausiai tinka. Prieš keliarius metus lankiausi Ganoje. Ir tuomet ten buvo vykdomas projektas, pagal kurį buvo skiriamas paskolos iš Tarptautinio valiutos fondo. Šio projekto tikslas buvo pagerinti galimybės gauti paskolas tam, kad būtų skatinamas eksportas. Ilgalaikis eksportas. Ir dėja tada pamatėme, kad e, pati Gana net, neturėjo jokios galimybės pateikti savo uh, reikalavimų. Jie tiesiog buvo pasakyta, ką jie turi daryti ir kaip. Ir jie, nes, jie uh, nesilaikė taisyklių, tuomet jie tiesiog negalėjo gauti paskolų. Ir aš manau, kad būtent šioje srityje ES gali sukurti pridėtinę vertę ir gali padėti tokiam šalims kaip Gana. Yra dar vienas pavyzdys. Mes žinome, kad kartais privačios bendrovės veikdamos kokioje nors šalyje prisideda prie karinių veiksmų finansavimo. Taigi kartais matome, kad mūsų bendrovės tiesiog finansuoja karinius režimus. Tai tikrai neprisideda prie taikos ir tikrai nepadeda šaliai vystytis. Ir tokie pavyzdžiai, tokie atvejai stigmatizuoja humanitarinę pagalbą ir tuomet e, teikti humanitarinę pagalbą darosi vis sudėtingiau. Taigi mes nenorime įsivelti ir tokias partnerystės, kai mūsų veiksmai yra naudingi karinėje valdžiai. Yra dar vienas svarbus dalykas ir aš manau, kad apie jį būtina kalbėti, nes jis yra gyvybiškai svarbus. Tai yra tai, kad dažnai iš besivystančių šalių yra vagiami, vagiami jų ištekliai, jų gamtiniai ištekliai, dėl to, kad, kad e, nustatomos žvėriškos šių išteklių pardavimo sąlygos. Ir šios šalis nieko negali padaryti. Taigi manau, kad e, dar tikrai galima būtų galvoti apie tai, kokią geresnę sistemą galima būtų sukurti. Ir, panė pirmininkė, kai svarstėme e, jūsų pristatytą dokumentą praeitą kartą, kalbėjome, kad visas šis problemas reikia spręsti pasinaudojant vieną e, struktūrą. Reikia nuspręsti, kas geriausiai galėtų spręsti šias problemas. Nes viskas, apie ką kalbėjome iki šiol, liūdė, kad e, besivystančios šalis išgyvena didžiulę krizę. Ir ją galėsime nugalėti tik sutelkę pastangas. Kurdami bendradarbiavimo tinklus. Ir todėl būtent tokius tinklus ir turėtume skatinti ir stiprinti. Ir nebejoju, kad mes galėsime savo pakeitimais, galėsime patobulinti jūsų pranešimą, nepaisant to, kad manome, kad jis tikrai yra puikus. Bet gyvenime, kaip visada, reikia elgtis pragmatiškai. Tai, ką aš pasakiau poniai Ashton, yra visiška tiesa. Mes ne visuomet galime išsakyti savo nuomonę, bet turime teisę ją pateikti kitai pusiai. Ir nebejoju, kad mūsų tokia nuomonė ir pagalba bus reikalinga. Dabar steiksiu žodį ponui Tastilu Androstui iš Europos komisijos. E, dėkuoju, ponė Žolį. E, DEV generalinis direktoratas parengė savo komunikatą šiuo klausimu. Mes e, dirbame artimai bendradarbiaudami su jūsų e, komitetu, taip pat e, su žaliųjų frakcija. Jūs turbūt prisiminate tai. Dėkoju už pranešimą ir noriu paminėti keletą pozityvių ir keletą negatyvių aspektų. Dėl negatyviųjų turėtume sugrįžti vėliau, kalbėjote apie prekybos mokesčius, kai kuriuose valstybėse narėse tai sudaro nemenka mokesčių dalį. Dabar e, žalieji siūlo e, sumažinti tuos e, mokesčius. Mes taip pat matome tokią galimybę bet tos šalis kol kas priklauso nuo mokestinių pajamų, bet mokesčių sistema nėra pakankamai plati ir įvairi, taigi e, mokestinės bazės diversifikavimas yra svarbus veiksmas. Mes bandome kiekvienai atskirai valstybei taikyti konkretų atskirą specifinį požiūrį, kalbame apie tai, kad vienas ar kitas sektorius turėtų, būti, turėtų turėti tam tikrą specifinį mokestį ir tai turėtų priklausyti ir nuo tuos, e, nuo tuos valstybės e, ir nuo tam tikros pramonės šakos. E, kai kurios valstybės narės, kaip jau buvo sakyta, turi labai sudėtingas mokestinės sistemas, bet yra ir tokių šalių, kurių sistemas reikėtų sustiprinti, kad jos būtų teisingesnės ir sažiningesnės. Taigi e, teisingų sistemų kūrimas yra vienas iš mūsų komunikato e, pagrindinių elementų ir taip pat ir tai, kad mes tengiamės žiūrėti atskirai į specifines šalis. <clears throat> Kalbant apie EBPO ir apie e, sandorių kainodarą, neteisinga kainodara. Čia kolega galėtų ką nors daugiau pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grįšiu prie kai kurių dalykų, kurie jau buvo anksčiau paminėti. Tie pasiūlymai e, siekia e, kiek pagerinti situaciją. Visų pirma, EBPO darbo veiksmingumas ir e, jūsų nuoroda į tarptautinę konvenciją dėl uh, uh, žalos e, padarimą mokesčių srityje, tai e, ten kalbam apie tai, kad e, šalys turėtų įsipareigoti siekti teisingų mokestinių sistemų ir tada toliau siūloma sukurti tam tikrą savitarpio įvertinimo sistemą, ateityje tokia sistema, toks stebėsnas mechanizmas pradės veikti ir e, e, įgalins pasaulinį forumą, e, kuris galėtų įvertinti tas skaidrumo priemonės, kurių reikia ir ar e, jos įvairių e, suinteresuotų šalių pasaulio lygmenių yra taikomas teisingai. Taigi dabar mes žinome, kad e, turime žinoti, kad šalis, jeigu jos pasirašo kažkokius sustarimus, yra iš tikrųjų pasiryžusios juos ir vykdyti praktikoje. E, dabar dėl kitų dalykų. ES esame analizavę verslo mokesčių e, situaciją ir valstybės narės yra pasiryžusios laikytis tų pačių principų trečiosiose šalyse, kokių laikosi tarpusavyje. Būtent tas procesas dabar ir vyksta. E, tokio pat tikslo siekia ir e, vienas iš straipsnių, kurį mes e, sistemiškai įtraukime į susitarimus su trečiųjų šalių E, vyriausybėmis. E, mes visada reikalavome, kad būtų gera valdysena e, ir taip pat geras bendradarbiavimas su valstybių narių valstybėmis narėmis. Pastarosios privalo skatinti skaidrumą ir konkurencijos gerąją praktiką mokesčių srityje. Apie tai kalbėta, kai aptarinėjome tuos susitarimus. Tad tiek tada apie tuos, e, apie tuos neigiamus aspektus. Pirmininkė, ačiū. Džiaugiuosi galėdama konstatuoti, kad nemažai minčių išdėstytų mano pranešime susilaukė paramos. Pone Šnebėjestrin pasiūlė, kad mums reikėtų įtraukti į pranešimą geros valdysenos elementus, e, kad tai turėtų būti e, mokesčių administravimo sistemos e, vienas iš svarbesnių rezultatų. Manau, kad tie dalykai yra glaudžiai susiję ir iš tikrųjų ta sąsaja yra prasminga. Europos parlamentas turėtų užimti tam tikrą poziciją šiais klausimais. Anksčiau, kai buvo rengiamas e, e, socialinės raidos pranešimas, mes e, kalbėjome apie augimą, sveikatos apsaugą ir švietimą kaip apie tarpusavėje susijusias e, sritis. Bet pažvelgia į besivystančias šalis e, ir palyginę su tais 40 procentų, kuriuos e, stebime pasauliniu mastu per pastarosius kelis dešimtmečius, turėjome konstatuoti, kad nuo 1970 e, 2006 metų pasaulio BVP išaugo 350 procentų. O e, kas labiausiai pribloškia, tai e, mokesinių įplaukų nebuvimas būtent besivystančiose šalyse, o tai neleidžia joms investuoti į tokius dalykus kaip švietimas. E, per nelik ilgai leidome klestėti mokesčių konkurencijai Europoje. Ir e, čia Europos parlamentas privalo uh, užimti tam tikrą poziciją, atsižvelgiant į tai, kad EBPO priemonės pasirodė nesančios veiksmingomis. Kai e, prašome valstybių narių uh, pateikti informaciją, mes kreipiamės į mokesčių į mokesčių administracijas, tuo tarpu mo, tie, kurie vengia mokesčių, praktiškai jas apgaudinėja. Susitarimas tarp JAV ir EBPO, kuris jau egzistuoja apie dešimt metų, labai pagerino situaciją. Matome, kad e, nemažai dirbama dvišalių pagrindų, tačiau ne, tas darbas problemas dar nėra išsprendęs, todėl parlamentui ir svarbu užimti tam tikrą poziciją šiuo klausimu, ypač susitelkiant ties vystimosi perspektyvą, nes e, čia yra nemažai veidmainystės. E, tai, kad galima nuvykti į e, besivystančio pasaulio šalį ir ten nemokėti mokesčių, iš tikrųjų yra dalykas, kuris yra stebimas praktikoje. Taigi, dėkoju už Jūsų paramą. E, terminas pakeitimams pateikti yra lapkričio 16, o komitete mes turėtume balsuoti kitų metų sausio 18 dieną. Ir dabar jau pereiname prie dešimtojo darbo tvarkės punkto. Europos bendrijos ir Pietų Afrikos priekybos plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo dalinis keitimas. Na, mes neturime kol kas teksto, aš esu pranešėja, nes niekas nenorėjo imtis šios ataskaitos. Taigi, suteikiu žodį savo, sako pirmininkė. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šiuo klausimu mes nagrinėsime projektą gruodžio 10, o keitimų pateikimo terminas yra gruodžio 20. Pagal Lisabonos sutartį tai bus paprastas techninis pakeitimas šio susitarimo, kuris yra sudarytas su Pietų Afrikos Respublika. Taigi dabar šią, ši, šiam pakeitimui turės pritarti ne Europos bendrė, o Europos sąjunga įsigalėjus Lisabonos sutarčiai. Mes pranešime ir Pietų Afrikai, kad e, nuo 2009 gruodžio ES perėmė Europos bendrijos įsipareigojimus ir teisės, taigi perėmė ir sutarties įsipareigojimus ir teisės. ES e, sutarties dėl ES veikimo 217 straipsnį sutarties pakeitimai gali būti padaryti tik pritarus parlamentui. Taigi iki gruodžio 10 e, galite teikti keitimus, vėliau mes e, turėsime ir tarybos sprendimą ir galiausiai, galiausiai sutarti dėl visų pakeitimų. Pagal sutarties 218 straipsnį, taip pat pagal mūsų darbo procedūrinės taisyklės pakeitimai dėl sutarties pakeitimo negali būti teikiami iki plenarinės sesijos. Taigi, iki tol INTA komitetas pateiks savo nuomonę ir mūsų komitetas taip pat yra atsakingas už šį klausimą. Parlamentas turi pateikti savo nuomonę tam kad būtų galima pasirašyti galutinį susitarimą. 2011 sausio 25 vyks balsavimas, o 20 gruodžio šių metų mes nagrinėsime pakeitimus komitete. Tai tiek. Dabar žodis jums, jeigu turite pastabų arba klausimų. Gerai, tuo ir baigsime šios dienos posėdį. Susitiksime rytoj 10 ryto. E, koordinatoriai susitinka 9.30 šioje salėje.